Good afternoon, dear colleagues. Thank you for being here. Sveiki, kolegos. E, Klodas Morais e, negaliu atvykti šiandien į posėdį, tai aš pirmininkausiu jiems ir pirmiausiai, kaip visada, pradžioje reikia patvirtinti darbo tvarkę. noriu pasakyti, kad keisime šiek tiek darbo tvarkę. 12 punktas, panešim projektas e, dėl mainų pagalbos ir mokymų programos, siekiant apsaugoti eurą nuo klastojimo. Programa numatyta laikotarpį 21-27 metams, tai yra periklis ketvirtoji programa. Šio klausimo svarstymas yra nukeltas. Tikiuosi, kad niekas neprieštarauja. Darbo tvarkė pakoreguota ir patvirtinta toliau vertimas. Vertimas šiandieną bus užtikrintas į visas kalbas, išskyrus gėlų kalbą. Labai bailestauju dėl to. Rytoj ryte bus večiama į visas kalbas išskyrus kruatų ir gėlų, taip, o po pietų į visas kalbas išskyrus kruatų, gėlų ir maltiečių. Koordinatorių sprendimų tvirtinimas pagal 205 taisyklę. Koordinatorių sprendimų, rekomendacijų E, sąrašas e, posėdžio šių metų lapčio 19 dienos yra e, pateiktas. Yra nutarta patvirti pranešėjus. Klodas Morajas paskirtas, mūsų pirmininkas paskirtas pranešėjų E, rengti prašymą dėl pasiūlymo tarybos reglamentui 5392001 e, dėl šalių, kurių piliečiai turi turėti vizas kirsdami išorės sienas ir asmen, dėl asmenų, kuriems netaikomi visų reikalavimai. E, Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES kontekste. Sofija Intvelt, Alde atstovė, paskirta pranešėja dėl pranešimo e, darbo grupės rezoliucijai, kur darbo grupė užsiemė, e, dirba stebėsienos rytyje, stebima, kaip yra Maltoje ir Slovakijoje užtikrinama įstatymo viršenybė, teisės viršenybė. Uh, Aš, e, Fernando e, Lopes Aguilar, e, esu paskirtas pranešėjų, savo, rinkti savo iniciatyvą pranešimą dėl humanitarnių vizų. Klausimas komisija dėl Afrikos kilmės žmonių gyvenčių Europoje pagrindinių teisių. Rugsėjo 27 koordinatoriai taip pat prieėmė atitinkamus sprendimus ir vyksta darbas, kad būtų parengta mūsų komiteto rezoliucija dėl uh, Afrikos kilmės e, Afri, e, žmonių gyvenčių Europoje pagrindinių teisių ir taip pat bus pateiktas klausimas, į kurį bus atsakoma žodžiu. E, frakcijos priemė susit, sprendimą šiuo klausimu ir pirmininkų suaiga turės nuspręsti, ar pagal 128 taisyklę įtraukti šį klausimą į sausio mėnesio plenarinės sesijos darbo tvarkę. Tiek sprendimų koordinatorių, jeigu neprieštaraujate, juos tvirtiname. Toliau deleguoti gyvenimo aktai. Norėčiau padaryti pranešimą. 7 penktasis komisijos e, gyvenimo sprendimas, jo projektas dėl atvykimo išvykimo sistemos reglamento. Jame e, nustatės taisyklės išsamios dėl informacijos, kuri turi būti pateikta e, tam, kad būtų galima uždėti spaudus į kelionės dokumentus. Taip pat išdėstos techninės specifikacijos kad būtų galima užtikrinti prieigą prie centrinės informacijos sprendimos. Ieškoma e, techninio sprendimo, kad būtų galima mm, kaupti duomenis ir kad galėtų Europolas naudotis tuo. Taip pat sprendimas dėl pirštų atspaudų ir veido uh, vaizdų naudojimo atvykimo išvykimo sistemoje nustatomos sąlygos, specifikacijos atvykimo išvykimo sistemoms, taip pat e, reikalavimai atvykimo išvykimo sistemai, taip pat priemonės e, siekiant užtikrinti aukšto lygio tarpusavio saveikumą dėl atvykimo išvykimo ir, tarp atvykimo išvykimų ir vizų informacijos sistemos ir taip pat e, rengiamas pagrindinis teisės aktas dėl atvykimo išvykimo registro trečiųjų šalių asmenims e, atvykstantiems ilgalaikiams, e, atvykstantiems į Europos Sąjungą ir informacija bus rengama teisės saugos tikslais. E, pagal e, reglamentus 767-2008 ir 1077-2011. E, informacija apie šiuos dokumentus buvo pateikta visiems nariams. Uh, elektroniniu paštu, taip pat yra mūsų naujienraštyje 20 e, lapičio dienos. Yra ir taip pat nurodyti terminai, kada galite pateikti savo pasiūlymus tiems visiems klausimams. Ir e, jeigu niekas neprieštarauja, tai informuokite. Jeigu norite prieštarau, išreikšti prieštaravimą, iki gruodžio 10 dienos 12 valandos turite apie tai pranešti sekretoriatui. Taip pat noriu pranešti, kad rytoj 9.15 balsuosime, prašom atsinešti korteles. O dabar pereikime prie darbos varkės. Trečiasis klausimas. Organizuoto nusikalstamų internetų rate grėsmės vertinimo ataskaita. Mes išklausysime pono Filipo Aman prasisakymo. Jis e, vadovauja Europolo e, kiberne, kovos su kibernetiniais nusikaltimais e, centrui. Ir išklausysime pirmiausia ataskaitus apie Europolo internetinės organi, or, internet, organizuotą nuskal, nusikalstamo internete grėsmės vertinimą. Ir išklausysime e, informacijos apie naujausius poslinkius e, šioje srityje, kas užfiksuota e, šiais metais. Ir taip pat išgirsime rekomendacijas. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Aman, kad jis pristatytų pagrindinės išvadas. Paskui bus galima pateikti klausimų. Prašom, ponė Aman, žodis jums. Thank you, Chair, and thank you for... Ačiū pirmininkė, ačiū už leidimą pristatyti metinę vertinimo ataskaitą. Ji rengiama kasmet. Kaip jūs minėjote, tai unikali ataskaitą, nes kalba apie kibernetinį saugumą. E, e, prie tos ataskaitos rengimo prisideda e, trečiosios šalis akademai, akademikai aprašomos įvairios grėsmės, apie jas e, informaciją pateikė mums ir partneriai ir rengiant ataskaitą, rengiame reko rekomendacijas e, teisėtvarkos pareigūnams. Taigi čia tokia apžvalga, kaipgi rengiama ataskaita. Pirmiausia, teisėtvarkos pareigūnai iš valstybių narių siunčia informaciją. Taip pat turime tris padėjėjų komandos, kurios atlieka stebėseną internete. Taip pat, žinoma, naudojamės ir atviros prieigos šaltiniais internete. E, apžvelgiama įvairiausias sritis, bet pačios trys pagrindinės e, e, Europole mes daugiausiai dėmesio kreipiam išpirkos reikalavimo programinės įrangos stebėsenai, vaikų pornografijos stebėsenai ir juodojo tinklo stebėsenai. Kaip pirmininkas ką tik paaiškino, mes vertiname 12 mėnesių laikotarpį, žiūrime, kas vyko, kad galėtume nuspėti, kokios tendencijos vyraus per kitus 12 mėnesių. E, taigi, žvelgiant atgal, e, matom, kad buvo priimtas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas jis įsigaliojo. Mums tai taip pat labai svarbu, nes e, tikimės, kad e, pagerės e, kibernetinių nusikaltimų tyrimas, bus teisėtvarkos pareigūnai lengviau galės juos tirti tokius nusikaltimus. Kitas svarbus įvykis buvo e, labai veiksmingi veiktai, e, veiksmai e, padedant kovoti su juoduoju tinklu buvo uždaryti du juodieji tinklai - Alfa bei Hansa ir Ramp. Ir taip pat kitas gal, dalykas yra kriptovaliutos, jos vis labiau populiarėja. Tai yra teisėtas mokėjimo mechanizmas, taip galėčiau įvardyti. Ir dėl to nusikalteliai taikosi tokias kriptovaliutas. Taigi dabar pažiūrėkim į aštuonias pagrindinės grėsmių sritis. Išpirkos reikalavimo programinė įranka vis dar kelia didelę grėsmę. Taip pat e, kriptovaliutų vagimas. E, tai reiškia, kad prie jūsų kompiuterio yra prisijungiama ir kasamos kriptovaliutos. Tai dar viena didelė grėsmė iš nusikaltimų. E, nusikalteliams tai susiję su nedidelė rizika, nereikia įdėti daug pastangų. Dėl E, pagrindinio tinklo yra e, įvairiausių priemonių, kurias galima e, išsinomuoti ir e, įsilaužti į įvairius puslapius. Taigi tokios, e, tokia programinė įranga yra nuomojama, ji visiškai, e, kainuoja visiškai nebrangiai. E, ir e, progra tokia programinė įranka yra prieinama visiems. Ir pasinaudojus tokią programinę įrangą galima kenkti e, politiniu, ekonominiu požiūriu. E, į, įvesti nauji reikalavimai kreditinėms kortelėms, tačiau vis dar, vis dar e, matome nuotolinių sukčiavimų kortelėmis atveju. Kaip jau minėjau, kadangi didėja kripto, daugėja kriptovaliuto, pavyzdžiui, bitkonų, e, pernais buvo vertas 19 tūkstančių dolerių, taigi nusikaltėliai dabar nusitaikia į kriptovaliutas, e, keičiamos kriptovaliutos į pinigus ir taip toliau, o, o, socioinžinerija, taip pat viena svarbis rytis nusikaltelėms, nes e, kartais pavyksta apeiti žmogaus kontrolę ir tai tebe kelia didelę grėsmę, kaip ir kibernetiniai nusikaltimai. Ir tradiciniai nusikaltimai pereina į internetinę e, erdvę, pavyzdžiui, vaikų pornografija, vis daugėja įvairių priemonių, kaip tą e, pornografinį turinį dalyti. Taigi dar trumpai peržvelgsiu pagrindinės šešias sritis. E, kibernetiniai nusikaltimai, tai yra e, tie nusikaltimai lengvai daromi, nes visi e, turime internetą, prie jo prieinam. Kaip minėjau, išpirkos reikalavimo programinė įranga yra viena didžiausių greičių, e, taigi reikia ne tik prevencinių priemonių, bet ir informuoti žmonės apie tokius nusikaltimus. Labai dažnai e, siunčiamas brukalas, žmonės yra raginami paspausti tam tikrą nuorodą nuorodą ir taip toliau. Ir dar, kaip jau minėjau, kriptovaliutų vagystės pasitelkiant kenkimo programinę įrangą. Tokiu būdu nusikaltėliai praturtėja. E, taip pat, kągi mes dar matome, kai kuriuose mm, e, geografinėse teritorijose, ypač vakarų Afrikoje, e, nusikaltėliai keliasi į kibernetinę erdvę, jie nusitaikė konkrečiai į Europą, į Europos infrastruktūrą ir, kaip minėjau, dabar daug didėja e, atakų išpolių prieš kriptovaliutų savininkus. E, vienas skyrius, e, sus, skyrius susijęs kibernetiniams nusikaltimams ir terorizmui. E, teroristai veikia kibernetinėje erdvėje. Ir čia padėtis per pastarosius 12 mėnesių nesikeitė. Mes tyriame kibernetinę erdvę, ypač kreipiame daug dėmesio islamo valstybei, matom, kad e, propaganda yra platinama internete. E, kadangi sėkmingai susidarojom su mano minėtais juodaisiais tinklais, juos um, uždarėme, e, taigi dabar tas uh, E, juodasis tinklas tapo fragmentuotas, pardavėjai pereina į kitas platformas. Matom, kad e, čia padarėm nemažą poveikį. E, kas dėl neteisėtos prekybės, tai narkotikai yra pagrindinė prekė, kuri parduodama juodajame tinkle. Tradiciniai nusikaltimai vykdomi ir internete. Kaip jau minėjau, kadangi Europoje daug naudojama Mastercard Visa kortelių, e, atitinkamai nemažėja ir nuotolinių sukčiavimų kortelėmis e, atvėmis, e, atveju. Tie mokėjimai vyksta ne Europoje, bet Europoje yra pavogiami kortelių duomenys, o pinigai nuskaitomi kitose šalyse. E, labai e, daug duomenų pavogiama banko matuose, mokėjimo vietose įkūriamos e, neegzistuojančios bendrovės. Dar viena kylanti grėsmė yra telekomunikaciniai sukčiavimai. kalbant apie vaikų pornografiją internete, e, nusikalteliai e, labai e, veiksmingai taiko savo saugumo standartus, naudoja įvairius kodus, naudojasi legaliomis platformomis ir todėl teisėtvarkos pareigūnams sunku aptikti tokius atvejus. Uh, ir kaip jau minėjau anksčiau, matyti, kad pereinama į kitas mokamas platformas ir ten dalyjamasi vaikų pornografija. Ir kadangi tie duomenys, kaip minėjau, koduoti, tai teisėtvarkos pareigūnams sunku aptikti tokių atvejų kaip jau sakiau įžangoje, mes ne tik nurodome probleminės rytis, bet ir E, e, rengiame rekomendacijas politikos ruošėjams, teisėtvarkos pareigūnams. E, mūsų partneriai taip pat yra verslas, įmonės ir mums labai svarbu sukurti visą didelį tinklą, kuriame galėtume kovoti prieš internetinius, kibernetinius nusikaltimus. Mums labai svarbu dalytis informaciją, parengti teisėtvarkos nuorodas teisėtvarkos pareigūnams. E, e, dar vieni, vienas tipas nusikaltimų tai yra uh, didelių išteklių turintis nusikalteliai. Mums labai sunku sustirti tokius atvejus, todėl uh, mes turėtume daugiau informuoti visuomenę apie tokio tipo nusikaltimus. O teisėtvarkos pareigūnams reik, reikia mokytis, kaip doroti su tais juodaisiais tinklais, prie kurių sunkiai prieinama ne tik ES, bet ir už, už ES ribų dar grįžtant prie juodojo tinklo, mums tai yra didelis iššūkis. Mes turime visą galvą lenkti technologijų ekspertus ir taip pat išmokti, kaipgi tomis technologijomis naudotis, kad galėtume užkirsti kelią tokio tipo nusikaltimams. Ir e, visai pabaigai kadangi kriptovaliutos vis labiau populiarėja, tai ir teisėtvarkos pareigūnai turi, e, turi savo kompetencijas gerinti šioje srityje. Ir jau visai pabaigai noriu pasakyti, kad situacija nėra tokia jau bloga. Pasižiūrėkite į ataskaitą, mes puikiai bendradarbiavom su teisėtvarkos pareigūnais, partneriai, įvykdė, įvykdėme sėkmingų operacijų, įvykdėme e, prevencinės kampanijas. Čia matome daugybę e, pavyzdžių, taigi mes galime savimi didžiuotis, tačiau negalim atsipalaiduoti, nes vis e, atsiranda naujų e, tipų nusikaltimų, todėl turim veikti proaktyviai. Turime ir toliau bendradarbiauti, plėsti tą bendradarbiavimą. Ir Taip pat e, turim tą bendradarbiavimą išplėsti į kitas rytis čia. E, e, matote moters ranką, tai reiškia, kad mums reikia daugiau, daugiau moterų savo gretose ir taip pat matote roboto ranką, tai tarsi simbolizuoja, kad turime dirbti su technologijomis E, pati ataskaita yra apie 80 puslapį, ją galite parsisiųsti, jeigu jums šis rytis įdomi, tai raginu ją perskaityti. Ačiū labai. Thank you, Mr. Aman, for your explanations. And your... Labai ačiū už jūsų paaiškinimus ir e, pristatymą. Aš kaip sakiau, suteiksime galimybę pasisakyti kolegos Vasavars. Prašom. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, dėkoju už tikrai labai įdomų pristatymą mm, su didžiuliu susidomėjimu, kasmet klausausi jūsų. Su pristatymo šią temą. Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas, labai svarbu žinoti konkrečiai, kas vyksta ES kibernetinių nusikaltimų srityje. Ir norėčiau užduoti Jums tris klausimus. Visų pirma, kaip vyksta bendradarbiavimas sakykime, grupuotės, kurios skleidžia vaikų pornografiją, kaip kaip yra dirbama tuo klausimu. Ir nevyriausybinio organizacijų teigimu duomenimis vis daugiau vaikų yra iš Azijos Europoje. Uh, keliais šimtais procentų netgi skaičius yra išaugęs, tai būtent vaikai patekė tos tinklus. Taigi klausimas būtų, ar kiek sėkmingai, pavyzdžiui, mums sekasi bendarbiauti, sakykime, su Kinijos, pavyzdžiui, policija siekiant kovoti su tokia sisteminė mafijinė praktika kiek yra e, bendarbiaujama kovojant su e, kinų ar kitų Azijos valstybių organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis, kurios užsieima tokia praktika. Kitas klausimas kiek vyksta sugauti nusikaltelių, kurie naudojasi uh, suklastotais adresais ir, pavyzdžiui, pasikrauna um, kriptovaliutų iš Europos vartotojų um, nelegaliai, iš jų sąskaitų nusirašo, pavyzdžiui, kiek aš esu girdėjęs iš Čekijos policijos. Uh, yra labai sudėtinga bendrabiauti su kitų, kit, kitų valstybių institucijomis ir mažai yra gaunama informacijos iš jų. Iš tikrųjų, daug yra tokios veiklos, iš, sakykime, iš, iš kai kurių Afrikos valstybių. Ir e, dar vienas dalykas tai yra bendra. Mm, e, programišių veikla, pavyzdžiui, buvusios mm, Sovietų sąjungos e, hakeriai, Rusijos programišiai bando nulaužti Čekijos kompanijų interneto svetainės ir nelegaliai užvaldyti informaciją. Ar jums, kiek, kiek, kiek jums sekasi kovoti su tokio tipo nusikaltimais? Ar yra koks nors bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis, kiek jums sekasi dirbti šioje srityje? Ačiū, panai Zachovski. Ar būtų kitų parlamentarų, kurie norėtų kažką pasakyti, paklausti? Ne, tai tuomet prašom, suteiksiu žodį vėl mūsų svečiui. Thank you for giving me the floor again and thank you for the questions. Pasaman. Ačiū pirmininkė. Aš e, Dėkuoju už Jūsų klausimus, pabandysiu atsakyti juos pasiremdama savo užrašais. Dėl bendarbiavimo manau, kad uh, Na, čia Europolas galėtų pasidžiaugti sėkmingą veiklą. Mes mm, nepradedame savo tyrimų, mes tik padedame valstybėms narėms, bet tikrai mm, mes galime suteikti tą mm, visą galime būti tokiu centru, kur suteikta, sutelkto žinios, suteikta kompetencija, sutelkta kompetencija ir mes tengiamės kiek įmanoma padėti valstybių narių tyrimams. Bendradarbiavimas tikrai vyksta ir taip pat mes turime ir patariamasias grupės, kurios dirba ir su atitinkamais sektoriais, ir su akademikais, akademiniu pasauliu. Mm, ir MB, pavyzdžiui, arba B, B platformą, sakykime, mes jų strategijos laikomės ir, ir mes sukūrėme tą teisinę platformą ir turime labai daug pasitikėjimo, nes visa žvalgybinė informacija, kurią surinkame iš valstybių narių, tai, tai nėra mūsų nuosavybė, tai visuomet yra valstybių narių nuosavybė, bet um, mums tikrai um, labai sėkmingai pavyko pritaikyti tokį modelį, kur um, suinteresuotos e, grupės gali tikrai dirbti kartu, bendarbiauti ir vesti savo tyrimus. Bet taip pat ir prevencija yra labai svarbi informacija. E, e, informacijos skleidimas, aš paminėčiau Mm, mūsų iniciatyvas, kurios tikrai labai sėkmingos yra. Sakykime, dirbame su e, Olandijos policija, prieš dviejus metus pradėjome su sektoriumi dirbti, dabar turime platformą, kuri veikia 34 skirtingomis valst... kalbomis, per 120 partnerių joje bendradarbiauja ir mes mm, pateikėme įvairios pagalbos, įvairių priemonių, kaip, e, kaip, kaip dirbti, ką daryti su, sakykime, e, kuomet yra išpirkos atvejai Dabar dėl vaikų išnaudojimo internete, seksu, seksualinės visos medžiagos su vaikais pateikimo internete, kai mes kovojame, tai yra ne vien tik tai nusikaltėliai, kurie pasinaudoja bendrai prieinamomis komunikacijos priemonėmis tą turinį pas, paskleisti, bet mes taip pat matome, kad auga grėsmė kuomet yra e, vaikai prievartami tiesiogiai internetu, gyvai transliacija vyksta ir tuomet klausimas, kaip tyrimą tą vesti, kaip už, užmėgsti tinkamą bendradarbiavimą e, su tomis šalimis, kur tie nusikaltimai konkrečiai vyksta. Turiu pasakyti, nelengva tai padaryti, bet turime ir sėkmės pavyzdžių ir mes tengiamės tą bendradarbiavimą plėsti. Jūs paminėjote konkrečiai Kiniją, taip tai nėra kaip po tokia tiesioginė mūsų partnerė, bet mes tikrai ir, ir vizitų buvo, ir mes palaikome gerą bendradarbiavimą ir nusikaltimų srityje. Tikrai galime pasidžiaugti bendradarbiavimu darbinių lygmenių. Interpolas, aišku, labai svarbus partneris, tą irgi reikėtų paminėti, labai daug dirbame kartu su jais, kovodami su šiais baisiais nusikaltimais. Dar vienas buvo toks klausimas, toks kaip ir papildomas klausimas kiek sėkmingai mums pavyksta sugauti nusikaltelius, kurie pasinaudoja suklastotais tapatybės dokumentais ir įsilaužia į, į a, internetinės piniginės sąskaitas ir, ir e, pavagė pinigus. E, mes dalyvavome e, tyrimuose, kuomet dvi ar trys valstybės dirba kartu. Aišku, mūsų ištekliai yra riboti ir todėl mes tikriausiai matome tik tai lietkalnio viršūnę, bet daugeliu atveju iš, to, iš tikrųjų galime pasidžiaugti sėkme, bet labai sudėtinga yra teisės saugos institucijoms pateikti konkretesnių duomenų, nes labai sunku yra e, juos gauti. Ir didžiulis iššūkis yra, galbūt tai būtų ir įdomu, aišku, auditorijai. Dabar mes dirbame su mūsų mūsų bendrų iššūkių dokumentų trečia versija kartu su Eurojustu. Artimiausiais mėnesiais, per artimiausius kelias mėnesius jis bus paskelta ir čia kalbame apie tokius iššūkius, kaip, kurie sėtini su mūsų tarptautiniu bendradarbiavimu, bendradarbiavimu per sieną tarp valstybių. Trečias klausimas dėl programišių, hakerių. Na, tai nėra mūsų kompetencijos rytis. Mes sutelkėme dėmesį į kovą su nusikalstamumu, kibernetiniais nusikaltimais ypatingai. E, šie klausimai, kiek aš žinau, perdodami e, Europolui ir man atrodo, kad Europolas yra ta erdvė, kur, kur iš tikrųjų yra dirbama tais klausimais. Čia yra valstybių narių iš tikrųjų nacionalinės kompetencijos, ta sfera tokia. Ir e, aš sakyčiau, kad bendradarbiavimas tais klausimais patektų į Europolo mandatą. Aš, aš, aš nežinau, neatsiprašau, ne, aš ne, negalėčiau tiksliau atsakyti. Kiek man žinoma, Labai ačiū iš tuos paaiškinimus, ponia Aman. Ar būtų daugiau klausimų, daugiau narių, kurie norėtų kažką pakomentuoti ar ne? Ne, tai puiku. Tada la, tikrai labai laiku mes galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Ačiū labai ponui Amanui dar kartą. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ačiū jūsų pristatymą. Taigi dabar kitas šios popietės darbo atvarkės klausimas lybė darbo grupė dėl Šengeno kontrolės ir kol mūsų kolega Karlas Koelio yra šios darbo grupės pirmininkas ir jis pristatys šios grupės atliktą darbą komitetui. Mm Iš tikrųjų, ši darbo grupė yra labai svarbi, didinant informatumą, skleidžiant informaciją apie visus klausimus susijusius su Schengenu, kad ir, ir komitetas, kad galėtų aptarti apčiuopiamus rezultatus dėl to, kiek vykdoma yra mūsų kontrolė šios rytie. Tai labai norėčiau dabar suteikti šios darbo grupės pirmin... žodį darbo grupės pirmininkui, pono Karlo Koelio, kokiam dešimčiai minučių. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau Jums pateikti mūsų darbo grupės ataskaitą sąskaitą. E, nuo to laiko, kai paskutinį kartą jums atsiskaičiau, susitikinėdavome kas mėnesį ir komisija, su komisija, su pirmininkaujančiamis šalimis, valstybės narėmis dirbome. Taip pat lankėsi pas mus Europos pasienio tarnybos vadovai, Europolo ir pagrindinių teisų agentūros vadovai. Parlamentas taip pat patvirtino pirmą metinį met pranešimą dėl Šengeno sistemos būklės. Mūsų darbo e, grupės prašymų buvo parengtas toks pranešimas ir aš jį kaip tik ir rengiau. Dariai e, darbo grupės, sekretoriatas labai daug dirba, tikrai esame gera komanda, aš norėčiau visiems padėkoti už tai. Taip pat norėčiau dabar paminėti keturis punktus, kurie mano nuomonė yra patys svarbiausi. Taip jūs žinote, pirmiausiai e, reikia pasakyti, kad darbo e, grupė buvo sukurta tam, kad užtikrintume, Europos parlamentas galėtų demokratinės priežios e, funkciją deramai vykdyti. Ir bent jau vienu atveju komisija parlament parlamentui nesuteikia tokios pat prieigos kaip valstybės narėms. Eurosur vertinimas tai yra ir jo įtraukimas į e, pasienio tarnybos reglamentą rodo, kad mes paliekami esame užrybėje. Ir reikia, kad ateityje komisija teiktų dėl Eurosur informaciją. Mums parlamentas nepakviestas dalyvauti susitikimuose ir kai mes sužinos, sužinojame apie tai, kad jie vyksta ir reikalavome, kad būtume pakviesti, komisija leido mums dalyvauti. Tai didžiulis pasiekimas, bet taip pat matome, kad reikia dar labai daug ką padaryti, kad užtikrintume jo komisiją ir tarybą. Uh, vykdytų savo prievolės, e, tai yra deramai bendradarbiautų su parlamentu ir gerbtų jį kaip teisėkuros e, sistemos dalyvi visais etapais primant sprendimus. Antras dalykas Tikriausiai nenustepsite, jeigu pasakyti, kad vidaus ir išorės sienų kontrolė mūsų darbo grupė yra labai aktualus klausimas. Metinis pranešimas apie Šengeno sistemos būklę labai aiškiai apibrėžė mūsų poziciją. E, e, matome, kad dabar sienos kontrolė, sienų kontrolė nevykdoma pagal teisės visus aktus ir kai kurios valstybės narės nevykdo savo prievalių prie išorės sienų, pavyzdžiui, nepatikrinami visi asmenys, asmenys nepalyginami jų duomenys su duomenų bazės esančia informacija. Ir mes turime e, pasakyti, kad valstybės narės e, kai kuriais atvejais nieko nepadarė. Aš jau sakiau koordinatoriams komiteto, parlamentas tikrai negali sėdėti ir žiūrėti, kaip neužtikrinama tokia vidaus kontrolė. Trečias dalykas, neseniai susi, sus, pakvietėme e, į mūsų darbo grupę atvykti atitinkamų agentūrų e, atsakingų už tam tikras rytis atstovus ir noriu pasakyti, kad mes, mūsų darbo grupė, e, nutarė teikti klausimus komisijos nariui Avramopolus. ir e, rengia, taip pat rengiama bus pranešimas apie pagrindinių teisių e, pranešimą. Jeigu komisija e, taip pat noriu pasakyti, kad parlamentas negavo visų pranešimų, visų dokumentų, kuriuos užsakė komisija. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, paskutinis pastebėjimas. E, Brexito kontekste ir galvant apie Europos e, Sąjungos bendarbiavimą saugumo sritimi komisija po ilgų reikalavimų pateikė mums informacijos apie tai, kaip Nikaralystė laikinai e, Šengeno informacijos sistema naudosis. Taip pat Brexito grupė buvo surengusi tuo pačiu klausimu e, susitikimą, bet mes nebuvome pakviesti, kaip žinia, Junktinės karalystės nėra Šengeno zonoje, tačiau ji laikinai gali naudoti Šengeno informacinę sistemą ypač šitą dalimi, kuri susijusi su pas, policijos bendradarbiavimu, bet ne sienos kontrole tačiau sistemiškai ir iš esmės e, nebuvo laikomasi pagrindinių taisyklių ir dabar komisija prašo, kad taryba prašo komisijos parengti dar visą eilę rekomendacijų. Ir reikia pasakyti, kad labai daug yra neiškumų. Mes norime, kad būtų paaiškintas šis klausimas. Ar taryba leidžia Jungtinė karalystė ir toliau e, naudoti Šengeno informacinę sistemą? Uh, ar Junktinė karalystė ketina įgyvendinti rekomendacijas, ar mes iš tiesų galime tikėtis, kad ateityje už ES ribų bus laikomasi tų taisyklių, kurių Britanija nesilaikė tada, kai dar priklausė Europos Sąjungai. Kolegos, Šengenas dabar e, išgyvena e, kur kas sunkesnius laikus negu anksčiau. Mes turime daryti viską, ką galime, kad apgintume vientisumą Šengeno. E, zonos, tai yra laisvės erdvė, bet taip pat ir saugumo erdvė. Dėkoju. Matau, kad yra e, kolegų, kurie norėtų pakomentuoti bent jau du. Jeigu dar bus daugiau, tai kelkite rankas. Pone Gome, aš prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš priklausau uh, kolegos Karlo Škoelio uh, vadovavimai darbo grupiai. Ir iš tiesų yra labai įdomu stebėti, kaip jis dirba ir kaip mes bendraujame su komisija. Aš visiškai pritariu tam, ką jis sakė. Pirmiausiai e, dėl susirūpinimo, dėl padėti, jungtinės karalystės situacijos ir jos prieigos prie Šengeno informacinės sistemos. Nors e, ši šalis nepriklauso Šengeno zonai ir kas bus, kai jūs tingus to, kas, ko jūs klausė, dėl ateities po Brexito. Aš vis tik tai pamatau vis daugiau neįtikėtinų šokiruojančių dalykų ir aš noriu dabar tris paminėti iš jų. Pirmiausia, pagrindinė valstybė narė, aš nenoriu minėti jos pavadinimo. Dėl tam, per tam tikrus kanalus nutarė tam tikriems žmonėms neišduoti vizų, bet tie žmonės vis tiek atsidūrė tos šalies teritorijoje kitais kažkokiais kanalais, apie kuriuos aš nieko nežinau. Jie sugebėjo pakliūti į Šengeno teritoriją. Tai yra labai pavojingas, sakyčiau, duplikavimas kanalų, kurie gali pakengti sistemai. Antras pastebėjimas. Aš galiu pasakyti, kad tai yra Maltos atvejs. Aš ne tik darbo grupėje, bet ir tiesiogiai komis, su komisijos apie tai kalbėjau apie reketavimo sistemą, kuri, e, kuria siekiama pardavinėti e, Šengeno vizas e, Libijos Alžyro piliečiams kitiems. Tai yra ministro pirmininko kabineto darbuotojai Ir bet kas dabar, turėdamas Maltos vizą, gali iššokti į keltą ir į tą Liepozalo, Kataniją, pavyzdžiui, pakliūti, nes kasdien e, plaukia keltai į Italiją su Maltos nacionalinėmis vizomis, kurios taip pat išduodamos, ar su Šengeno e, viza Neville Gaffa tai yra žinomas asmuo, jis e, apsimetė, kad yra mm, ministro pirmininko pasiuntinys, jis buvo nuvykęs į Libiją, bet jau žiniasklaida Libijoje taip apie jį rašė, taip jį pristatė, jis yra korumpuotas pareigūnas, vidaus reikalų ministras, su juo sustiko iš tikrųjų tai labai keista, jis prisistatė kaip ministro pirmininko patikėtinis pasiuntinys. Bet kas yra šokiu, kas šokiruoja, yra informacija, yra duomenys, teismas padėjo nagrinėti bylą ir komisija, nežiūrint viso to savo, kad nieko nežino ir negali niekaip sukontroliuoti to. Aš manau, kad komisija šiuo atveju tikrai nesuvokia, kokia rizika yra kilusi. Ir tokia komisijos pozicija yra visiškai nesuprantama. Aš turiu raštišką komisijos nariam Romopulos atsakymą. Komisijos atstovai buvo atvykę pas mus į posėdį ir aš negaliu sutikti su tuo, ką sako komisija su jos bandymais nusimesti atsakomybę dėl to ko, dalyko, kuris gali pakengti Šengeno sistemos vientisumui tikrai neprimtina tai. Trečias klausimas. Siauta ir Melija. Aš buvau nuvykusi Meliją, bet siautoje kol kas nebuvau. Situacija yra labai sudėtinga, nes tai yra dvi teritorijos, kurios yra Afrikos šiaurėje. Jos apsuptos pigliuota tvora, aukšta tvora. Ir mes žinome, kad kad nusikaltėliai vis tiek veža e, migrantus ir prieglopščio prašytojus. E, Ispanijos valdžia dirba nepaprastai daug šioje srityje, tačiau bandydama kažką padaryti, Tačiau ne viena ES institucija, nei Frontexas, nei kiti nepadeda. Tačiau tai yra ES siena ir aš esu šokiruota. Tai e, aš esu šokiruota. dėl to, kaip nacionalinės institucijos atlieka kontrolę apskritai, taip pat kaip dirba Frontexas ir komisija. Visiškai nežiūrima į tai, kas yra daroma, jos, tai, tai, tai mane pritrenkė. Aš nebenoriu kalbėti apie auksines vizas, apie tai, kad uh, nėra keliaivių duomenų įrašų apie privačius skrydžius, kas vyksta aerodromuose valstybių narių. Tai tikrai yra šiandieno sistemos pažeidimai, nes niekas negali sukontroliuoti tų skrydžių ir keliaivių. Ir tai yra labai rimti klausimai ir komisija turėtų kažkaip pritaikyti naują požiūrį tuos visus dalykus. Dėkoju. Pone Intveld, ar norėtumėte dar pasakyti? Labai trumpai. Labai dėlė dalimi sutinku su tuo, kas sakė Ana Gomeš. Šengeno zonos vientisumas ir tvirtumas priklauso nuo valstybių narių elgesio ir kai kurių valstybių narių e, elgesys tikrai abejotinas. Dar norėčiau paminėti Lenkiją. Atrodo, kad Šengeno informacinė sistema yra naudojama tam, kad NVO būtų gazinamos, kurios kritikuoja vyriausybę. Praeitą savaitę e, mes atsiskaitėme apie savo e, misiją Maltoje ir man kyla klausimas, ar prezidento leidimai ar vizų pardavimas atitinka Šengeno sistemos principus. Atrodo, e, yra daugybė problemų dėl pabėgėlių, migrantų, uh, prieglošio prašytojų, bet mes raudoną kilimą patiesime tiems, kurie nusiperka savo kelią į ES. Aš norėčiau, kad grupė, paprašyti, kad grupė pasižiūrėtų į tą klausimą. Jūs taip pat labai kritikaujate tai, jog Junknė karalystė ketina užsitikrinti nuolatinę prieigą prie Šengeno informacinės sistemos. Uh, Mes turėtume būti nepaprastai budrus. Aišku, toliau draugausime, busime artimi sąjungininkai, tačiau aišku, kad situacija bus labai kitokia, skirtinga nuo to, kokia yra dabar. Ir man labai malonu, kad jūs pastebėjote tai, ponia Gomaš. Pone Veržėt, dėkoju pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Karlosui Koelio už jo darbą tikrai už jo atkaklumą ir už jo gebėjimą įsiklausyti. Mes ne visuomet sutarėme, bet e, vis tiek mes, nežiūrint savo skirtumų, sugebame dirbti, siekdami užtikrinti ES interesus, įtvirtinti ir pasiekti rezultatų šioje srityje. E, aš norėčiau taip pat padėkoti sekretoriatui, visai komandai, nes manau, be jūsų mes nebūtume sugebėję padaryti viso to, ką, ką nuveikėme. Taip, mums labai e, brangi Šengeno zona, e, judėjimo laisvė, bet aš taip pat turiu tam tikrų nuogastavimų ir ypač po to, kai padirbėjau šio darbo grupiai, tai yra tai, kad valstybės narės piknaudžiauja Šengeno sistema. Pirmoji problema yra susijusi su valstybių narių elgesiu ir tuo, kad jos nesilaiko reikalavimų. Aš tikiuosi, kad dėl mūsų patvinto teksto padėtis pagerės, bet aš suprantu, kad Komisija, pavyzdžiui, neturi pakankamai išteklių, kad galėtų vykti deramą kontrolę ir iš tikrųjų niekad nepadarytos išvados. Ir kontrolė e, turi būti atliekama e, ad hoc pagrindu ir reikia išteklių tam skirti ir kol kas matome, kad taip nėra. Dar vienas dalykas, ponė Korijoje, apie tai jūs kalbėjote, tai yra vidaus kontrolė. Dar norėčiau pasakyti, kad e, kitas yra dalykas. Vidaus kontrolė taip pat nederamai atlieka vidaus, e, kai kurios valstybės narės nederamai atlieka vidaus kontrolę. E, dėl savo tam tikrų motyvų ir taip pat kai kurios prašo atstatyti sienas e, vidinės, aš neminėsiu dabar e, tų šalių, bet jūs puikiai žinote, kokios e, tos šalis yra, jūs aišku žinote puikiai, kokia yra situacija, bet e, tai e, kenkia Šengeno sistemai jos autoritetui ypač gyventojams, kurie gyvena tinkamuose regionuose. Dar vienas dalykas, aš pritariu jūsų surūpinimui dėl Brexito ir dėl Didžiosios Britanijos problemos. Mes e, darbo grupėje e, išsiaiškinome, kad Vienašališkai Junktinė karalystė gali naudotis Šengeno informacinė sistema ir kad tai kelia problemų ir kad taryba e, nepritaikė ad hoc požiūrio E, breksito kontekste ir visų susijų klausimų kontekste. Mes turėtume e, galvoti apie santykius visiems naudingus su Junktinė karalystė, bet reikėtų galvoti apie sveiką pagrindą tų santykių, kol kas taip nėra. Ir Dar vienas dalykas - Bulgarijos klausimas. Ji nepriklauso Šengeno zonai, bet ji vykdo visus reikalavimus. Taigi tai, kas vyksta prie sienos Bulgarijos Turkijos, man kelia toliau didžiulį susirūpinimą, kyla daug klausimų. Aš e, buvau nuvykusi e, į pasienį Bulgarijos Turkijos vadovų e, delegacijai, matėme tam tikrus skaičius, matėme, kiek žmonių nori kirsti sieną, ieško galimybę galimybių kirsti sieną ir pamatę tą situaciją, mes iš tikrųjų nebesame tikri, ar visa teisė bus taikoma e, turkų atžvilgių, kurie nori patekti į ES ir taip pat ar Bulgarija E, sugebės užtikrinti deramą policijos Turkijos ir Bulgarijos bendradarbiavimą. E, man atrodo, kad e, matėme 45 kad bendradarbiavimas vyksta maždaug 45 metus. Ir Mm, dar dėl paskutinio darbo grupės susitikimo noriu pasakyti, kad reikėtų dokumento, kokio nors darbo dokumento, kuris apžvelgtų mūsų darbus, mūsų darbo rezultatus, tai galėtų būti tarsi pagrindas kitai kadencijai. Dėkuoju dar kartą, ponė pranešėjau. Merci de vos commentaires. If I don't see anyone, Ačiū už pastabas. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Kelkite rankas. O gal komisija norėtų pasisakyti, gal galėtų pakomentuoti Šengeno kontrolės grupę? Ponas Olivier Seifart, DG Home direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas, ar norėtumėt ką pasakyti prieš suteikiant žodį pranešėjui? Ačiū. Manau, kad šios diskusijos, diskusijos yra labai naudingos abiem pusės. Mes labai sunkiai stengiamės, kad pateiktume tą turimą informaciją Europos parlamentui. Ponas Koelio pasisako o, um, apie Šengeno erdvę, jis kalbėjo apie rizikas, kalbėjote apie ekspertų grupę. 2011-2012 metais pats pirmininkavau šiai grupiai. Mm rengėme Europos sienų stebėjimo sistemą Eurozur. E, Europos parlamento sekretoriatas taip pat buvo kviestas dirbti šioje grupėje. O kas gyvyko 17-18 metais, kai gaivinome šią ekspertų grupę, kad būtų galima mm, įvertinti atlikti darbą. Taigi Mes paprasčiausiai e, reikalavome, kad būtų stebimos procedūros, tam reikėjo oficialaus Europos parlamento prašymo, kad galėtų dalyvauti pilnai šioje grupėje. Ir kai jau gavome tą oficialų prašymą, tai e, dalyvavimų jokių problemų nebebuvo. Taigi aš labai atsiprašau, kad įvyko kažkoks nesusipratimas, bet situacija štai yra tokia. Mes visą laiką buvome atviri, pasistakėme Europos, už Europos parlamento dalyvavimą šioje darbo grupėje. E, tikiuosi, kad ir ateityje bendradarbiavimas nenutrūks ir ateinančiais mėnesiais ir metais to bendradarbiavimo reikės dar daugiau, nes dėje, bet e, Šengeno erdvė išlieka svarbių klausimų. E, prie Šengeno klausimo turime grįžti. Turime e, grįžti prie normalaus Šengeno erdvės traktavimo ir kontroliavimo. E, teikiuos. Ir, ir noriu pasakyti, kad e, Europos parlamentas ir Šengeno kontrolės grupė vaidina labai svarbu vaidmenį. Pone Šefert, ačiū. E, pona Koelio, ar norėtumėt apibendrinti? Ačiū. Pirmininkė kelios pastabos. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems darbo grupės nariams. Esame puikiai komanda. Ir stengiamės e, atlikti komiteto pavedamą darbą. Be to, norėčiau pasakyti, kad e, dėl e, Šengeno klausimų dirbsime ir toliau. Vis dar yra neišspręstų problemų, reikia jas aptarti, reikia rasti sprendimus, užtikrinti demokratijos kontrolę, o visų trečia vadovausimės pasiūlymų, kurį pateikė ponia Valežia. Ir stengsimės parengti dokumentą kitam parlamentui, surašysime, e, kokias probleminės rytis aptikome e, ir tikriausiai dar vienos ataskaitos nebespėsime parengti, kaip parengėme praėjusiais metais, bet kažkokiu būdu vis tiek priminsime apie darbą, apie tai, kas kelia mum nuogastavimą, perduosime tą darbą arba ateinančiam parlamentui, arba kitoms institucijoms. Ačiū dar kartelį. Ačiū ponui Koelio, visi jums esame dėkingi už tai, kad vadovavote, dirbote šioje srityje. E, kitas klausimas suplanuotas 16.45 e, po pusės valandos, taigi siūlau dabar padaryti pertrauką. Kitas klausimas vėl apie Šengeną, ar ne, situaciją Rumunijoje ir Bulgarijoje. Ir dėl e, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo šiuose šalise. Taigi geriausia, ką galime padaryti pertrauką ir tada grįšime prie darbo 16.45. Taigi dabar pusės valandos pertrauką ir 16.45 tęsime darbą. No. Nu.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 Well, back to work. Resuming us. Grįžkim prie darbo, tęsim sesiją. Penktas, šeštas klausimas. Tarinėsime draugų. Vyks bendros diskusijos komisijos ir Europos parlamento ataskaita dėl Bulgarijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmus ir komisijos ataskaita Europos parlamentui ir tarybai dėl Rumunijos pažangos pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Du tūkstančiai septintų metų sausį nuo įstojimo buvo įvesta šis mechanizmas, kad e, abi valstybės galėtų kovoti su korupcija Bulgarijos atveju ir nusikalstamumu, padėti teisiniam bendradarbiavimui ir taip toliau. 2018 metų ataskaita, lapkričio 13 dieną buvo publikuota ir Viljamas Leif, generalinis direktorius kviečiamas pasisakyti, jam bus suteikiama 10 minučių, o paskui prašysime kolegų pakomentuoti. Pone Sleid, žodis jum. Dėkoju komitetui, kad leidžiate komisijai paskelbti ataskaitas. Visų pirma, norėčiau pristatyti kontekstą. 2017 metų sausio 2007 metų sausio 1 dieną Bulgarija ir Rumunija e, tapo ES narėmis ir vertiname, kokia pažanga padaryta per dešimtmetį. Taigi e, komisija ėmėsi visai kitokio požiūrio. Buvo parengta rekomendacijų, kurias buvo prašoma įgyvendinti iki komisijos mandato. Tokius tikslus nustatė ponas Junkeris reikėjo uh, parengti tokias institucijas, kurios užtikrintų stabilumą šalyse. Ir e, komisija Taigi buvo parengtos e, šios dvi ataskaitos ir komisija iškėlė e, E, du klausimus. Ar vadovaujamasi 17 metų rekomendacijomis ir ar padaryta pažanga, kurios komisija tikėjosi? Nuo, ar pasiekta pažanga po 2017 metų? Buvo atlikta uh, išsami analizė, peržiūrėta daug darbinių dokumentų, taigi visų pirma, kas dėl Bulgarijos komisijoje ataskaitoje pažymima, kad nuolat stengiamasi įgyvendinti rekomendacijas. E, taigi, nors e, situacija dar nebaigta, bet Bulgarija eina tinkamų kelių. Buvo parengtos rekomendacijos tri, trijose sritise ir jos įgyvendinamos tiek, kad jau beveik pasiektas galutinis tikslas. Tai kalbama apie e, aukščiausio e, teismo tarybą, e, baudžiamąjį kodeksą ir taip toliau. Komisija ir toliau vertins šias rytis. E, pagal e, rekomendacijas reikia dar nemažai padaryti kovojant su korupcija. Pavyzdžiui, labai e, svarbu įkurti naują antikorupcijos agentūrą, tai viena iš inovacijų matoma pastaraisiais metais. Ta institucija turėtų prisidėti gerinant uh, E, aukšto, e, aukšto lygio korupcijos situacija. Agentūra turėtų kovoti su tokiais aukšto lygio korupcijos atvejais. Tačiau daugeliu atveju procesas tebe vyksta, komisija ir toliau stebės pažangą ir tikisi, kad uh, tos pozityvios tendencijos išliks, kad toliau bus vadovaujamasi rekomendacijomis ir Bulgarija į, įdėks mechanizmą dar nepasibaigus šios komisijos mandatui. Kas dėl Rumunijos situacija gerokai sudėtingesnė, komisija uždavė klausimą, ar matyta pažanga, ko pasiekta nuo 2017 metų. Komisija padarė uh, išvadą, kad padirbėta uh, ne vienoj srity. Prisimenat tikriausiai 2017 metų lapkričio ataskaitą, kur komisija kalbėjo apie tai, kad Rumunijoje tebėra įvairių grėsmių Taigi, ta dėja, bet e, šioje naujausioje ataskaitoje tikėtasi pažanga nepasiekta ir reikia renkti naujas rekomendacijas trijose srityse. Teisėtvarka, e, E, baudžiamasis kodeksas ir aukštų pareigūnų įdarbimas ir atleidimas. Reikia e, parengti naujas priemonės ir po to pagal tas e, rekomendacijas dar kartelį peržiūrėti, kaipgi bendradarbiavimo, kaip veikiama pagal Venecijos dokumentus, kaip veikia su korupcija kovojančios organizacijos. Lab... Teismų taryba. E, e, pas, pastaraisiais metais, 17 e, metų sausi buvo atliktas vertinimas, tai atspindi ataskaitoje ir e, rekomendacijos buvo peržvelgtos visos palaipsniui. Kai, kai kurios e, institucijos buvo konsoliduotos, tačiau kitose E, tų 12 rekomendacijų nebuvo paisoma ir padaryta visai nedidelė pažanga. Komisijose išvadose nurodoma, kad e, stebėtojai e, mato daug spragų. Venecijos komisija parengė ataskaitas dėl baudžiamojo kodekso uh, Ir dėl teismų sistemos tos pastabos labai naudingos ir e, komisija pritarė Venecijos komisijos nuomoniai. Parlamento rezoliucijoje, kuri buvo priimta šį mėnesį, tas taip pat atsispindi. Komisija parengdama ataskaitą taip pat e, nurodė, kad e, yra atvira dialogui ir bendradarbiavimui, tačiau Rumunija turi ir toliau kovoti su korupcija, uh, užtikrinti teismų nepriklausomumą, uh, kalbant apie ateinančius žingsnius, apie ateinančius veiksmus, komisija dar uh, turėdama savo įgaliojimus dar atliks vieną vertinimą. Ačiū. Okay, Mrs. Leis, thank you for your report. Ačiū už jūsų um, pasisakymą. Turiu pasakyti, kad mm, lybė komiteto nariai bei pagal 206 taisyklę ir kitų komitetų nariai gali pasisakyti ir dalyvauti diskusijose. Tai mm, sakyčiau, kad Pirmasis ranką pakėlė ponas Pavel. Prašom. Colegi, sau bună seara, mai bine zis. E, vreau să... Labą dieną, labą vakarą tiksliau. Noriu padėkoti komisijai, kad atėjote pas mus. Aš norėčiau paprašyti konkrečių atsakymų, ne kažkokių miglotų atsakymų. Uh, Nuo 2010 metų Rumunija turi jokių teisinių prievalių dėl SVM. Taigi, kodėl, kokiu sutarties straipsniu remiantis vis dar taikoma SVM? Koks, kokia yra teisinė bazė, kodėl šis mechanizmas yra vis dar taikomas šiandien, 2018 metais? negalite tokio mechanizmo sukurti ir taikyti vien tik tai dviem valstybėms narėms. Jeigu toks mechanizmas jums taip labai patinka, tai reikėjo jį pritaikyti visoms 28-27 valstybėms narėms. Ir jūs reikalaujate, kad Rumunija netaikytų tokių įstatymų, kurie buvo parlamento patvirtinti, konstitucinio teismo patikrinti. Tai reiškia, kad jūs diktuojate valstybei nariai, nurodinėjate, ką ji turi daryti. Ir per šią ataskaitą realiai jūs kišatės į e, nacionalinius vidaus reikalus. Šią ataskaitą jūs kalbate apie konkrečius asmenis. Čia aš kalbu apie vyriausio prokuroro paskirimą. Jūs reikalaujate, kad procedūra būtų suspenduota, nors Rumunijos prezidentas dar nepateikė savo nuomonės. Jūs reikalaujate, kad procedūra būtų sustabdyta taip generalinio sekretoriaus atleidimui, nors viskas buvo padaryta pagal įstatymą, Teisingumo ministerija pilnai laikėsi įstatymo radės. Tai jūs vieną asmenį ginate, kitą asmenį diskredituojate. Taip negali būti. Jūs negalite tokių dalykų iš Rumunijos reikalauti. Uh, Vokietijoje generalinis prokuroras buvo atleistas vos po vienos dienos vien dėl to, kad jis sukritikavo Vokietijos teisingumo ministeriją. Tai kaip jūs galite paaiškinti tokius dvigubus standartus? Vokietijoje to netakote, mums iš mūsų to reikalavote. Kiti statymai, kurie yra jūsų kritikuojami šioje ataskaitoje, atitinka konstituciją. Tuo tarpu jūs tokių normų nesilaikote. Negali tai būti, kad komisijos atstovai nuradinėja aukščiausiai teismų tarybai. Bet to savo įžangoje jūs ir gyrėte ją. Kaip taip gali būti, kad jūs reikalaujate, kad būtų pakeistas teismų inspekcijos vadovas? Po to, kai buvo priimta ataskaita, aš aukščiausia teismų taryba atsakė, atsintė laišką ir pasakė, kad mes tikrai nekeisime teismų tikrinimo e, vadovo už tai, kad mes norime užtikrinti teismų nepriklausomumą. Kaip taip gali būti, kad jūs reikalavote tokių dalykų savo ataskaitoje? Čia akivaizdė yra jūsų linija. CVM mm, e, tik, bendradarbiavimo tikrinimo mechanizmai aiškiai pasakyta, kad turi būti suspenduoti su, tokie įstatymai, nes dėl jų kyla klausimas dėl teismų nepriklausomumo. Tad, bet ši, iš tikrųjų aukščiausia teismų taryba, kuri garantuoja teismų nepriklausomumą, teigia, kad iš tikrųjų tie įstatymai pagerino teisinės nuostatas ir padidino teismų nepriklausomumą. E, tos nuostatos buvo integruotos į teisėkurinę procedūrą pažiūrėkite, ką jūs, ka, ko jūs reikalaujate ir pažiūrėkite, kokia yra aukščiausios teismų tarybos nuomonė. Jie sako, kad tie įstatymai yra geri, jie suvaidino labai, svarbia, labai svarbu vaidmenį. Uh, teisėkoros procedūroje, tai čia yra aiškus netitikimas. Aš noriu jūsų paklausti, kas jums teikia tą informaciją, kurios pagrindų jūs rengite štai tokias ataskaitas. Kodėl jūs klausote tik vienų šaltinių e, ir ne kitų? Kodėl jūs neklausote tų institucijų, kurias jūs norite sustiprinti? Kokiu pagrindu jūs remiatės rengdami tokias ataskaitas? Iš tikrųjų, ir tas mechanizmas yra politinis mechanizmas, jis yra naudojamas tik prieš dvi valstybės narės ir tuo mechanizmu naudojasi kitos valstybės narės, kurios nenori, kad Bulgarija ir Rumunija taptų Schengeno analizės, nes jos turi kitokio, kitokių klausimų, kit, kitokią darbo atverkę visai. Jie ne, turės problemų, jeigu Bulgarija ir Rumunija įstos į Schengeno zoną ekonominių problemų. Ir tai tegul tai aiškiai būna pasakyta. Tol, kol taikomas CV mechanizmas, ne, nebus Bulgarija ir Rumunija įsileistos į Schengeno zoną. Ar galite pasakyti, kad tai netiesa? Aš negaliu patikėti, kad taip yra. Ir pabaigai noriu paminėti dar vieną dalyką, ko jūs reikalaujate iš Rumunijos. Jūs e, reikalaujate, kad Rumunija nepasitų, ką priima parlamentas ar konstitucinis teismas ir suspenduotų. komisijos vadovo skeirimą. Mes esame proeuropietiška valstybė, tačiau kuomet žmonės pamato, kaip jūs naudojatės tokiu mechanizmu dėl politinių sumetimų, tai jūs žmonės stumėte visiškai priešingą kryptimį, jūs pastumėjate juos žengti ne proeuropietiškų kelių. Mes norime, kad visos valstybės būtų traktuojamos vienodai, mes, norime, mes turime vienodas, teisės, taigi, vienodas pareigas, taigi mes norime, kad mums būtų ir vienodos teisės garantuotos. Labai prašau smarkiai neviršyti pasisakymo laiko, kad galėtumėm užbaigti popietinį darbą laiku. Prašom. Благодаря, господин председател. Докладът на Европейска... Съдемов. Ačiū pirmininkė. Europos komisijos ataskaita atspindi visų institucijų objektyvų norą tinkamai reformuoti teismų sistemą. Pirmą kartą matome, kad 3 iš 6 rodiklių jau gali būti laikomi preliminariai įvykdyti. Tai e, šeši rodikliai yra, kuriais vertinamas teismų nepriklausomumas. Ir kaip aš jau sakiau, 3 iš jų laikomi preliminariai jau įvykdytais. Ataskaitoje yra pasakyta, kad e, gali būti mechanizmo e, Bulgarijai taikymas sustabdytas dar šioje, šios komisijos kadencijoje. Taigi akivaizdu, kad kad vykti tos reformos jau yra nulatinės, ne, ne, negryžtamos ir todėl labai svarbu įvertinti Bulgarijos pasiekimus ir pozityvius rezultatus. Ir tikrai viskas labai teisingai nušviesta ataskaitoje. Mes džiaugiamės tuo, kad yra. Um, saugikliai numatyti ir prokuratūros darbui. Prokuratūros darbas teigiamai vertinamas. Mm, kalbant apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, mes matome, kad yra daug tyrimų mm, prieš tikrai aukšto lygio nusikalstamas grubuotės e, jau užbaigta ir mm, kadangi nėra naujų rekomendacijų pateikta, mes labai tikimės, kad jau kitais metais bus užbaigta šio mechanizmo taikymas mūsų šaliai. Ir kai tik tai šio mechanizmo taikymas bus užbaigtas, mes tikimės, kad jau daugiau nebus pasiteisimų kažkokiu tai pretekstu ieškoma iš, iš kai kurių valstybių narių pusės, stengiantis nukelti mūsų valstybės įstojimą į Šengeno zoną. Ačiū. Azradė. Uh, Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, aš norėčiau padėkoti Europos komisijai už tikrai objektyvę ataskaitą. Mm, tos rekomendacijos, kurias mes mm, matėme ataskaitoje 2017 sausį pasiuntė aiškę žinę, kad kuomet bus įvykdytosios rekomendacijos, mm, šis CVM mechanizmas bus užbaigtas. 2017 lapkričio įvertinime buvo pasakyta, kad Mm, valstybės tikrai daug dirba gyvendindamos tai, kas buvo rekomenduota ir naujų rekomendacijų nebebuvo pateikta. 2018 m. ataskaitoje komisija konstatuoja, kad yra padaryta daug pažangos įgyvendinant 2017 m. sausio rekomendacijas. Trys iš šešių rodiklių Bulgarijai gali būti laikomi preliminariai jau įvykdytais. Ir ataskaitoje taip pat yra pasakyta, kad, komisija, kad jeigu Bulgarija toliau e, tęs reformų procesą tuo pačiu tempu, gali būti, kad mechanizmo taikymas bus sustabdytas dar šioje komisijos kadencijoje. Aišku, reikia siekti, kad būtų tarybos pritarimas, kad būtų pozityviai užbaigtas šis procesas ir mes tikrai norime patikėti įsitikinimų ataskaitoje, kad CV mechanizmo taikymas turėtų būti užbaigtas dar šioje kadencijoje. Mes ir toliau girdime raginimų tęsti savo mm, mechanizmo taikymą ir nėra, ir, ir, ir, ir nėra garantijų, kad bus galutinis terminas. Galbūt prieš dešimt metų tai ir buvo pagrįsta, tačiau dabar tikrai tai nebepriimtina situacija. Aišku, Bulgarija ir Rumunija stoja vienu metu, nors ataskaitos ir skirtingos tų valstybių atveju, vis tik tai reikia aiškiai pasakyti, kad Mm, labai ilgai CVM mechanizmas yra taikomas dėl politinių užsipolimų ir iš tikrųjų nėra e, nuoširdžių diskusijų dėl vykstančių reformų. Iš tikrųjų, to mechanizmo taikymo prasme yra labai kvestionuotina. Nesupraskite manęs neteisingai, tikrai mes stengiamės įgyventi visas rekomendacijas, tačiau iš tikrųjų, kuomet bus įvykdytos paskutinės trys iš šešių rekomendacijų, turi būti sustabdytas šio mechanizmo mechanizmo taikymasis. Jeigu taip nebus padaryta, tai reiškia, kad visgi yra taikomi dvigubi standartai mūsų valstybės atveju. Turi būti aiškiai pasakyta, kad kai kurios valstybės nori, narės akivaizdžiai nenori, kad Bulgarija prisijungtų prie Šengeno zonos. Mm, tai Nežinau, galime tik tai kvesionuoti e, teisinę sąsąją tarp e, e, CV mechanizmo taikymo ir mūsų narystės Šengeno zonai. Iš tikrųjų, jeigu mes įvykdome visas rekomendacijas, nebegali būti jokio preteksto atidėlioti Šengeno narystę. Kitaip tai būtų akivaizdus pažeidimas ir dvigubų standartų taikymas. Ar dar kolegų norėtų pasisakyti? Tai ponas Stevens, prašom. Dėkuoju. Kolegos, kalbėsiu olandiškai. E, reaguoju tai, kas sakė komisija. Galiu suprasti, kad komisija e, jau ne pirmą kartą rengia ataskaitą pagal bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Suprantu, kad ataskaitos rengiamos jau kelintą kartą prisidėjo prie situacijos gerinimo Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tiksliau siekam jomis buvo pagerinti patį, bet ar realus pagerimas matyti dėl teisinės valstybės principų? Jeigu padėtis pagerėjo, tai galbūt galima sakyti, kad ataskaitos tikrai davė teigiamų rezultatų, bet kokios, kokios yra perspektyvos? Šiandieną sulaukiau elektroninio laiško, jį atsiuntė bažnyčių asociacija. Laiške sakoma, kad Bulgarijoje gali būti problemų dėl religijų laisvės pripažinimo, kadangi pri, ketinama priimti naujus teisės aktus dėl religijų pripažinimo ir mažesnės bažnyčios gali būti e, neįtrauktos į sąrašą. Ar galėtumėte ką nors apie tai pasakyti? Labai konkretus klausimas. Atrodo, kad daugiau nenori niekas klausti ir komentuoti. Dabar komisijos atstovus teiksiu vėl žodį. Išklausėme kolegų požiūrio. E, prašom, ponė Slyth. Dėkuoju. Galiu dar kartą paaiškinti, kodėl atsirado šis mechanizmas ir kodėl jisai e, taikomas tik dviem valstybėms narėms. Tai yra e, susijęs su e, stojimu ir buvo sutarta stojimo proceso metu, kad bus taikomi tie mechanizmai kaip saugiklis tam tikras. Ir taikomi tie saugikliai po dviejų metų jų nebebuvo galima taikyti bet e, buvo nutarta, kad kiti tam tikri saugikliai bus taikomi vėliau keletui metų. E, ir visa tai yra pagrįsta sustojimu abiejų valstybių narių. Komisijos požiūris nepasikeitė, komisija atlieka jai priskirtas užduotis pagal mechanizmo struktūras, dirbama taip pat ir dabar kaip ir anksčiau, dirbama labai atidžiai, objektyviai, mes bendraujame su įvairiausiais pašnekovais. Aš pradžioje kalbėjau apie tai, kad tokios organizacijos kaip Greko, Venecijos komisija, kitos organizacijos, šalis e, kiti stebėtojai dirba labai aktyviai tiek viduje šalių, tiek išorėje ir komisija e, pritarė komisijos analizai, kur išdėstė ataskaitose taip pat. E, reikia pasakyti, kad komisija yra tikrai įsitikinusi, kad visa analizė ir išvados yra pagrįsti pagrystos. Dėl šiandieno aš galiu pasakyti tik tai tiek, kad komisija daugybę metų jau laikosi aiškios pozicijos, aiškiai kalbama įvairiuose lygmenyse ir komisijos vadovas yra pats pasakęs, kad mes nesutinkame su e, bandymu įžiūrėti tam tikrą ryšį politinį, tikrai ne dėl to egzistuoja šis mechanizmas ir mes nematome, kad reikėtų, kad būtų koks nors pateisinamas ieš, ieškoti tokio ryšio. Kai kurios valstybės narės tai bando sieti e, tuos dalykus, bet komisija nesutinka su tokiu požiūriu. Ar šis mechanizmas užtikrino geresnę padėtį? Komisija mano, kad taip. Galėjome uh, užfiksuoti konkrečios pažangos, tai 17 metų sausio ataskaitose apie tai konkrečiai yra rašoma. Aišku, tas mechanizmas nėra kokia nors panacėja. Komisija neteiks, kad ir neteigia, kad mes rasime visus atsakymus ir taip pat nebandome teikti, kad e, siekiame tobulybės e, vertindami, žiūrėdami valstybių narių padėtį, komisija visuomet e, siekia įstikinti, ar, būtų, ar kriterijai numatyti šiame mechanizme yra patenkinamai įgyvendinti. E, Žiūrime padėti valstybėse narise ir pernai e, sausio mėnesio ataskaitose labai aiškiai apie tai yra parašyta. Dar norėčiau pasakyti, kad ataskaitos pagal šį mechanizmą e, apsiriboja tik tam tikromis sėtimis - korupcija, teismų reforma, kova su organizuotu nusikalstamumu Bulgarijos atveju taip pat neapimamos visos sritys. Buvo minima bažnyčių padėtis tai yra pagrindinių teisų pirmiausiai sritis. Negaliu apie šį konkretų atvejį nieko pasakyti, bet tai yra labiau susiję apskritai su pagrindinėmis teisėmis ir nepatenka į ataskaitos apripti. Tiek. E, Noriu pasakyti ir tikiuosi, kad mat ši informacija bus naudinga komitetui. Dėkuoju. Ar norėtumėte sureaguoti? į komisijos pastebėjimą. Pone Pavelai, labai prašau kalbėti trumpai. Kaip ir ankstesniais metais, niekas man nepateikė aiškių konkrečių atsakymų į mano klausimus. Kelių minučių pasisakymą tik tai išgirdome, e, kuris buvo visiškai abstraktus, nieko konkretaus neišgirdau. Ataskaitose nekalbam be slaptų susitarimus tarp žvalgybos tarnybų ir teismų. Slaptų susitarimų, pagal kuriuos prokurorai ir teisėjai e, turi vadovautis e, slaptųjų tarnybų nurodymais. Kodėl ataskaitose apie tai niekas nepasakyta, kodėl jūs nepasmerkėte tokių sustarimų, nes jie gali pakengti Rumunijos teismų nepriklausomumui. Ar galėtumėte atsakyti šį klausimą ir kitus konkrečiai? Prašo jums pateikti, ponės, labai e, konkretus klausimai ir galėtumėte atsakyti juos. Labai vertintume. Galiu mėlyms pateikti konkretų atsakymą. Antras puslapis, ponia Pavel, mūsų ataskaitos yra gana nemaža pastraipa konkrečiai šiuo klausimu. Taigi tiek. Tiek. Šiuo darbo tvarkės klausimu galime dabar eiti toliau. Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba. Apsauga. Dėkuoju visiems, kurie e, nebenori dalyvauti diskusijose, e, išėti iš salės. Bet dabar peisime prie Europos e, sienų pakrantės apsaugos tarnybos klausimas bus nagrinėjamas. Pranešėja e, yra ponė Metsola, ji turėtų pradėti pagal mūsų numatytą darbo tvarkį kalbėti po minutės. Norėčiau paprašyti jūsų kantrybės, palaukime tą minutėlę, kad ponė Metsola galėtų ateiti į salę ir pradėti savo pasisakymą kaip pranešėja. Būtų visai neblogai, jeigu jinai ateitų į salę. Taigi minutė. Yes. Dėkuoju Jums už kantrybę. Dėkuoju visiems už kantrybę. Pranešėjau salėje ir noriu priminti. Praeitą savaitę pas mus lankėsi Frontex vykdantysis direktorius ir jis pristatė mums dabartinę veiklą agentūros. Taip pat kalbėjome apie naują komisijos pasiūlymą susijusi su agentūra. Šiandieną svarstysime e, pranešimo projektą dėl e, sienų ir pakrančio apsaugos pajėgų. Mūsų pranešė yra ponė Metsola. Dabar iškart ponė Metsolai ir suteiksiu žodį penkioms minutėms vėliau turėsime galimybę padiskutuoti. Prašom, ponė Metsola. Dėkuoju, pirmininkė. Man e, reikia pasakyti Jums, kad labai daug dirbame pasarasią savaitės, rengdami pranešimą, pragmatiškas, realistiškas, veiksmingas kelias agentūros veiklos yra apibrieštas pranešime ir aš nenoriu plačiai kalbėti, bet pristatysiu trumpai visus pokyčius, kuriuos siūlau ir paskui norėsiu išgirsti kolegų pradinį pradinius komentarus, kad galėtume dirbti toliau. Pagrindinis pokytis, kurį siūlo komisija pati, yra e, įkurti nuolatinę tarnybą. Mes žinome, kiek problemų kyla ES prie išorės sienų ir pasiūlymas e, skirtas tam, kad būtų įspręstos tos problemos ir kad atsirastų pakankamai darbuotojų prie sienų. Uh, Aš norėčiau papildyti e, tų lankstumo principą toms nuolatinėms pajėgoms. Aš žinau, kad jau daug klausimų yra e, iškelta tiek žiniasklaidoje, tiek taryboje, kitose institucijose dėl tų dalykų. Ir aš siūlau, kad būtų ketvirta darbuotojų kategorija e, įvesta, tai yra reagavimo skubaus uh, E, pajėgos, kurios maždaug, kurias darytų maždaug 3000 narių ir kurios ypatingose situacijose galėtų iškart imtis veiksmų. Taip pat kategorijos nuo pirmos iki trečios turėtų pasikeisti e, pagal 5000 e, darbuotojų minimali riba, o maksimali 7000 pagal kiekvieną kategoriją. Ir man atrodo, kad tos pajėgos turėtų laipsniškai būti kūriamos penkerius metus nuo reglamento įsigaliojimo tiek turėtų viskas užtrukti neilgiau ir e, vietoje dirbantys žmonės sutinka su tokiu kalendoriumi. E, kiti pokyčiai susijęs su gražinimais. Aš e, pri, pritariu tam, kad nuorodų būtų daugiau, kad jos sustiprintos būtų dėl gražinimų, bet taip pat mes turime siekti susijęti su pagrindinėmis teisėmis, saugikliais. Ir aš siūlau penkis tokius kai, saugiklius, e, kurių turėtų laikytis agentūra iš vienos trečiosios šalies į kitą, kad e, kai siūs asmenys, gražins asmenys reikia, kad būtų atliktas trečiosios atitinkamos šalies e, pagrindinių teisų padėties vertinimas ir e, parlamentas turi gauti tokią informaciją. Taip pat reikia vertinti visą gražinimų procesą, reikės tą padaryti, jeigu iš vienos trečiosios šalies į kitą trečią šalį bus ketinama siūsti asmenys ir reikėtų apriboti uh, E, šalių skaičių, į kurias būtų galima taip e, gražinti asmenys. E, Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras turėtų tokias šalis vertinti kaip saugias, mano nuomonė. Ir tai yra prieštaringiausias klausimas. Labai bus įdomu išklausyti konkrečių pasiūlymų šešėlinių pranešė apie tai, kaip tie saugikliai galėtų tiek, tiek teoriškai, tiek praktiškai veikti. Uh, Pagrindinės teisės, aš jau reaguoju tai, ką pasiūlė pradžioje kolegos, siūlau e, aiškiau kalbėti visame tekste apie pagrindinių teisų pareigūno funkcijų ir skundų nagrinėjimo mechanizmo stiprinimą ir taip pat e, pagrindinių teisų e, tarnybų veiklą. Taip pat reikia atitinkamai veikti prie išorės sienų, bet didžiausia problema yra stoka tiek žmogiškųjų, tiek finansinių išteklių. Dėl to aš e, siūlau e, e, tai, kad valstybės narės tos, kurios atliks pagrindinės funkcijas, teiktų ir tokius pareigūnus. Uh, Taip pat e, dar vienas dalykas susijęs yra su etatiniais darbuotojais ir klausimas, ar jie per misijas turėtų teisę turėti ginklą. Aš siūlau taip pat atsisakyti tam tikro e, ryšio dėl e, vizų išdavimo. Tik tai prie sienų dirbantis pareigūnai turėtų turėti galimybę tą įvertinti pagal subsidiarumo principą. Taip pat mokymas darbuotojų turėtų būti labai svarbus elementas, vidaus kokybės kontrolės mechanizmas, tą aš papildomai siūlau, taip pat nepriklausoma visų mokymo programų peržiūra. Aš siūlau įvesti horizontalius elementus, uh, E, kuris būtų, kuris darytų pagrindą sektoriniam bendradarbiavimui. Švietimas, mokymas turėtų būti tarptų horizontalių komponentų. Aš taip pat siūlau stiprinti Europos parlamento vaidmenį visuose agentūros reglamento dalyse. Ir aš e, primenu prieš dviejus metus pasiektą sustarimą tarp tarybos ir parlamento. Ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad aš čia nebandau išradinėti dviračio. Uh, Taip pat nematau, kad antena darbuotojai turėtų būti laikini. Manau, kad reikėtų ilgesniam laikui juos skirti iš valstybių narių. Taip pat reikia tokių uh, biurų antenų, taip vadinamų, ir pareigūnų tinklą plėsti, ypač e, nagrinėjant gražinimo uh, klausimus. Taip pat reikia užtikrinti, kad e, agentūra būtų patrauklesnė darbo vieta ir reikia užtikrinti parlamento kontrolę ir priežiūrą. Aš dabar labai mielai išklausysiu visų šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų, kuriems aktuos šis klausimas dėl mano pasiūlymų tiek prieš pateikiant pakeitimus iki pakeitimų pateikimo termino ir noriu, norėčiau, kad mano pranešimui pritartų kaip galima daugiau frakcijų. Dėkuoju. Thank you, Mrs. Metzola, for the presentation. Ačiū, ponė Metzola, už pristatymą. Dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. Pirmas kolega Niedermüller. Müller. prisiminkime, kad 2016 metais buvo greitai patvirtintas Frontex reglamentas ir jis įsigaliojo tais pačiais mes, metais. Į Frontex įgaliojimai buvo smarkiai išplėsti ir po dviejų metų komisija pateikė naują pasiūlymą, kuriuo dar labiau plečia agentūros įgaliojimus. Noriu padėkoti ponai Metsiulai už puikų darbą, už patobulintą komisijos dokumentą, pranešimą e, peržiūrėjau įdėmiai. E, man labai patiko aspektai susiję su uh, pagrindinių teisų stiprinimu, su mokymu, švietimu ir Europos parlamento vaidmens stiprinimu. Kas dėl nuolatinių pajėgų, tie skaičiai mane atrodo labai realistiški, gal reikėtų palikti 1500 skubaus reagavimo narių, kas dėl trečiųjų šalių piliečių perdavimo trečiosiam šalims, manęs neįtikino, kad reikia įtraukti, kad reikia. 2016 metais man atrodė ta nuostata perteklinė ir nemanau, kad jos reikėtų ir dabar. Dėl valstybių narių e, dar, dėl darbo perkelimo valstybėms narėms, kurios e, siunčia savo pajėgas, reikėtų tą sritį dar plačiau panagrinėti ir atitinkamos valstybės narės turėtų gauti konkrečias instrukcijas tą darydamos, bet visą tai, visą darbą turėtų kontroliuoti agentūra. E, didinant agentūros uh, darbą, reikėtų didinti ir jos atskaitomumą, reikėtų e, e, agentūrai suteikti pačiai rinkti vykdomo, skirti vykdomai direktoriui. Ir e, manau, kad tas klausimas ataskaitoje labai svarbu ir socialdemokratai stengsis dirbti kuo konstruktyviau. Ačiū poniai Niedermüller, EKR vardu, ponas Vistisen. Ačiū pirmininkė. Supratau, kad skaitėt mano pavardę. E, brangi pranešėja, kolegos, ačiū, kad parengėte e, pirmą dokumentą, nuo kurio galima atsispirti ir tęsti bendradarbiavimą. Europoje mes e, už. Uh, mes galime laisvai judėti, nėra pasienių patikros, todėl e, e, Europos sienas turime saugoti visi kartu. Per krizę pamatėm, kad mūsų sistema e, turi spragų, kad turimas mechanizmas neveikia, todėl norint užpildyti tokias sritis, spragas, agentūra turi veikti efektyviau. E, Reikia išplėsti kompetencijas, e, gražinant prieglaušio prašytojus į jų e, šalis. Reikia plėsti sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų darbą. Nemanau, kad reikėtų perkelti jų E, įsipareigojimus valdant pačią agentūrą. Nepriimtina, kad esant skubaus reagavimo situacijoms e, darbas e, perkeliamas iš komisijos į tarybą. Atsakomybė turi likti agentūroje ir už tai agentūra turi prisiimti, atsakyti už pasiekmes buvo kalbama apie e, pajėgų siuntimą į trečiasias šalis, e, e, išplečiant darbą, gražinant pabėgėlius. Tačiau čia šitas rytis reikėtų dar taisyti ir mes esame pasirengę bendradarbiauti šiuose rytise. Aldės vardu. Grisbek. Prezident. Euh, je remplace. Jūs euh, dabar. Ačiū pirmininkė. Pavaduoju kolegė Natalie Grisbek, kuri paprašė atsiprašyti už tai, kad nedalyvauja posėdė ir aš perskaitysiu jos pasisakymą. Visų pirma, dėkuoju e, Robertai Metsolai, pranešiai, už tai, kad jie parengė tikrai labai kokybiškus kompromisinius pakeitimus per nepaprastai trumpą laiką. Metsola labai įdomius klausimus išryškino dėl nuolatinių darbuotojų, taip pat dėl atlyginimų. Ir savo pranešime pranešėja akcentuoja, kad labai svarbu yra ginti pagrindinės teisės. Ji mm, remia mintis, ji siūlo mintis sukurti atitinkamą grupę, darbo grupę ir tai yra labai svarbu tam, kad būtų galima užtikrinti pagrindinių teisių gynimą. Mes turime pasirūpinti, kad pagrindinių teisių gynimo pareigūnai turėtų pakankamų išteklių tam, kad galėtų atlikti savo darbą. Savo ruoštų taip pat teiksiu visą eilę pakeitimų, e, tokiu tikslu, kad dėl nuolatinių, pažiūrėjau, darbuotojų, sakykime, būtų galima išsiaiškinti, kiek nuolati, dabar siūlomos nuostatos būtų galiojančios iki 2020 2020 metų darbuotojų skaičių, e, kad darbuotojų skaičius būtų 10 tūkstančių. Ir aš galvoju, ar iš tikrųjų tai įmanoma, tai atsižvelgiant į tokius trumpus terminus. Antras klausimas dėl apmokymų pranešėjai akcentuoja tai, kad svarbu stiprinti šios ryties nuostas ir aš savo ruoštų norėčiau, kad agentūra būtų atsakinga. Mm, už tai, kad tikrai agent, būtų kultūra tinkama, propaguojama ir tam, aišku, reikia e, tinkamo išteklių ir tinkamo apmokymo darbuotojams. Trečias dalykas, teisiu, tek, teisiu, teiksiu pakeitimų dėl to, kas yra, lab, kai, dėl kai kurių nuostatų, kurios yra pernelyg sudėtingos, pavyzdžiui, dėl vykdomųjų pareigūnų taip pat Dėl prieigos prie duomenų reikia pasiaiškinti, ką, čia, ką tai reiškia. Trečias klausimas. Mm, dėl to, dėl ko aš manau, jau kolegos ir kalbėjo ir bus daug diskusijų, dėl to, kad mm, darbuotojai galėtų vykdyti gražinimo trečias, trečiųjų valstybių piliečių gražinimo į kitas trečias valstybės operacijas. Tai manau, kad dėl to kils labai daug klausimų. Taip pat ir kiti elementai yra svarbus. Pavyzdžiui, dėl to, ką mes girdėjome praeitą savaitę Lybė komitete. Džerį e, agentūros vadovas, kam pasakė, kad iš tikrųjų uh, eina, kai eina kalba apie sienų valdymą, tai eina kalba ne vien tik tai um, apie migrantų srautų valdymą, bet taip pat ir kovą su terorizmu, organizuotų nusikaltamumu ir taip toliau. Taigi mes turime galvoti kartu su visais kolegomis apie tai, kad būtų akcentuojami ir šie elementai. Aš manau, kad labai svarbu būtų pakalbėti apie tokias, m, mm, tokias rytis ir Alde frakcijoje tikrai buvo jau apie tai diskutuojama ne kartą, nors aišku, terminai tikrai labai trumpus. Dar kartą dėkoju pranešėjai poniai poniai Robertai Metsolai, kuri atliko nuostabų darbą ir aš ypatingai dėkuoju jas už didžiulį įsiklausimą į kolegų nuomonės. Tai tiek kolegos, aš perskaičiau kolegės Grysbek pasisakymą šio klausimu. Ačiū, ponė Dupre. Pona Ana Gomes, jūs norėjot pakomentuoti? Ne, atsiprašau. tada suteiksime žodį komisijai, jeigu komisija norėtų pakomentuoti, o tada vėl suteiksime žodį pranešėjai. Komisija, prašau. Ačiū, gerą popietę. Nedaug ką galiu pasakyti šiuo metu. Mes perskaitėm pranešimą, jis mums buvo labai įdomus, džiaugiamės, kad jis buvo parengtas taip greitai, jis tikrai labai kokybiškas, tačiau šiuo metu komisija negali teikti pastabų dėl pasiūlytų pakeitimų ar dėl paties turinio. Dėkoju už supratimą. Ar norėtumėt, ponė Metzola, apibendrinti diskusijas? kalbėsiu gimtają kalbą. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pasisakė. Turiu pripažinti, kad komentarai buvo teigiami. Noriu atsakyti į keletą e, klausimų, kurie buvo iškelti dėl e, vykdomųjų pareigūnų norėjau įvesti naują saugiklį ir apribojimą, nurodyti, kad valstybės narės, e, kurios, priim, kurios yra priimančios, joms suteikiamos e, e, vykdomosios galios. Ir tomis galiomis jos galės naudotis atliekant tam tikras operacijas. Dėl 10 tūkstančių iki 20 metų Aš e, manau, kad komisijos pasiūlytas terminas yra pernelyg ambicingas. Pasikalbėjus su vyriausybių atstovai, supratau, kad e, laiko terminai turėtų būti išplėsti. Kas dėl mokymų akademijos, e, suprantu Natalie Grisbeck poziciją, suprantu, kad ji mano, kad reikėtų vadovautis Frontex E, kultūra, kad visi, kurie dirba su Frontex, gautų tuos pačius mokymus, tačiau yra tam tikrų keblumų, nes tokie mokymai galbūt būtų pernelyg brangus, akademija būtų aktuali tik tai tiem, tik tai Frontex, nuolatiniams darbuotojams, o instruktoriai turėtų būti siunčiami iš valstybių narių, tačiau aš pasižiūrėsiu, kaip būtų galima uh, tuos mokymus dar sustiprinti. Kas dėl terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, taip, mes tikrai turėtume dirbti šiuose srityse daugiau ir išplėsti mano pasiūlymus. Todėl tikrai mielai bendradarbiausiu su kolegomis, kad galėtume parengti stipresnę poziciją. Kas dėl gražinimo, jau minėjau, kad šis klausimas yra kontroversiškas. Uh, Aš tikiu, kad e, šioj srityje sieksim pažangos. Į, įvedžiau penkis apribojimus ir turbūt reikėtų parengti ir valstybių narių, e, ir valstybių sąrašą. Kalbėjausi su ponu Ledžeri ir jisai nurodė, kad e, trečiosios šalys prašytų agent agentūros padėti gražinti pabėgėlius į trečiasias šalis. Tačiau reikia atkreipdėmės ir kokia padėtis kaimininėse tos šalies šalyse. Tačiau šios aspektus reikia aptarti ir kai bus pateikti pakeitimai, žiūrėsiu, kokiu kompromisu galima siekti. Dėkuoju. Ačiū poniai Metsolai. Jeigu daugiau niekas pasisakyti nebenori, galime pereiti prie paskutinio paketo, vizų paketo. Ašgi esu pranešėjas, taigi dabar kalbėsiu ir pirmininko, ir pranešėjo vardu. Visų pirma, aštuntasis klausimas - bendrijos vizų kodekso, vizų kodekso nustatymas. Aš esu pranešėjas šio klausimu. Vizų kodeksai yra nustatytos procedūros ir sąlygos išduoti vizas trumpalaikiui buvimui ir oro uosto tranzitui. Iš viso 284 pakeitimai pateikti. Visų pirma, paaiškinsiu. Uh galbūt koks būtų pakeitimų svarstymo procesas. Aštuntas punktas, devintas punktas yra humanitarnės vizos, turim ir praneš, pranešimą, gal, galime, gal galėsime kartu aptarti, tai pradėkime tada nuo vizų kodekso, kaip sakiau. Pateikta tikrai nemažai pakeitimų šiam pranešimui bent 174 pateikė GUE, 34 ALDE, 35 žalieji, 14 EPP ir 4 mano frakcija. Ir dar 20 iš e NF. ECR neteikė jokių pakeitimų, panašu, jiems tinka komisijos pasiūlymas. EPP ir ALDE pakeitimų dauguma yra techninio pobūdžio kalbama apie vizų kodekso funkcionavimo pagrindinius elementus. Tuo tarpu žalių ir guė pakeitimai panašu yra bendresnio pobūdžio, politinio pobūdžio. Kai kurie iš jų taip pat ir techninio pobūdžio bet yra labai daug kitų, kurių tikslas yra sustiprinti vizų kodekso humanitarinę dimensiją. Labai daug dirbau su šešėliniais pranešėjais tam, kad um, suformuotumėm kompromisinius pakeitimus, kaip kad įprasta. Dirbame sparčiai, kadangi mūsų tikslas balsuoti lybė komitete gruodžio trečią dieną. Ir tai būtina, jeigu norime sėkmingai užbaigti šio klausimo patvirtimo procedūrą iki kadencijos pabaigos, kurie ir labai sparčiai artėja, nebedaug laiko liko. Be to, panašu, kad iki mes vasarį, kad jau vasarį reikės sutelkti dėmesį ir į kitus klausimus, kurie jau yra paskutiniuose etapuose parlamente dirbant. Taigi mes turime kaip galima sparčiau užbaigti šiuos darbus ir būčiau labai dėkingas, jei padėtumėt man tą padaryti ne, vis, ne dėl visų pakeitimų bus įmanoma pasiekti kompromisu. Kai kuriais atvejais yra labai didelės prieštaros tarp jų ir, ir, ir labai menka viltis yra pasiekti kompromiso. Taigi Jei nebus kompromisinių pakeitimų, dėl visų likusių pakeitimų reikės balsuoti atskirai, tai vienintelis protingas variantas. O dabar labai trumpai aptarsiu pagrindinės pakeitimų grupės pagal temas. Visų pirma, pakeitimai dėl vizų išdavimo supaprastinimo, ypač sportininkams, kultūros darbuotojams socialdemokratai, e PP ir Gūja teikia tokių pakeitimų. Man sutura jausmas, kad e, yra toks bendras sutarimas pritarti tiems pakeitimams. Yra kita tema dėl kelionių medicinos draudimo. Dauguma frakcijų galvoja tam, kad būtų galima supaprasinti vizų iš, išdavimą, būtų galima išbraukti šitokį reikalavimą. Yra dar trečias pasiūlymų pakeitimų paketas dėl vizų mokesčio ir čia pakeitimai yra labai įvairūs. Kai kas norėtų sumažinti mokestį už vizas, kai kurie kiti pageidautų padidinti mokestį už vizas. Yra taip pat ir tokių pakeitimų, kur vizų uh, Mm, e, mokestis būtų skirtingas palyginti, pažiūrėjau, ar tai yra pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, ar tai būtų šeimos nariai ir taip toliau. Mes galėtumėm kažkaip konstruktyviai aptarti visus tuos elementus ir Gerard Deprė pasiūlymai yra tikrai labai protingi ir, manau, galėtų tapti pagrindu e, kompromisams. Pirmąjį šešėlinių susitikime, po to dar jau aptarėme tai, po to dar du techniniai susitikimai buvo, siekčiau mm, kompromiso dėl 21 pakeitimo, dėl e, kad būtų tuo pagrindu, kad būtų galima visiems pritarti um, mokesčiams už visas. Dabar dėl aptarnavimo mokesčio aš analizavau jūsų pakeitimus. Mano pakeitimas 23 ir 163 pakeitimas, kurį pateikė Žerald Depre, yra tikrai tarpusai suderinami ir turėtų tapti pagrindu kompromisui būtent šiuo klausimu. Uh, Dabar dėl 17 straipsnio ketvirtos dalies, man atrodo, aptarnaimo mokestis turėtų apimti visas išlaidas sėtinas um, su uh, vizos prašymo pateikimo tam, kad vartotojo tikrumas būtų garantuotas. Žmonės turi iš anksto žinoti, kokia bus vizos prašymo kaina galutinė. Čia, aišku, yra įdomių elementų, dėl kurių būtų galima siekti kompromiso. Ponas Deprieka yra pasiūlęs savo pakeitime. Aš tikrai norėčiau e, juo pasiremti kaip e, kompromiso pagrindu, kad visi šešėliniai galėtų tam pritarti. Šešta tema būtų išdavimas vieningos vizos 24 straipsnis. Čia pagrindinis momentas būtų tai vadinamoji kaskadinė sistema. Panašu, kad visi norėtų tobulinti dabar galiojančią sistemą. Ir Ta būtų galima padaryti pritariant komisijos pasiūlymui dėl pirmos vizos patvirtinimo ir po to palengvinant prieigą prie kitų vizų, vėlgi laikantis pono Deprė pasiūlymo. 194 ir 193 pakeitimai galėtų tapti pagrindų kompromisu. Dėl kitų pakeitimų, kurie yra pateikti šiam straipsniui, aš labai maloniai prašyčiau jūs visus paremti mano pakeitimą numeris 32 man būtų labai sunku siūlyti kažkokių kitokių papildomų kompromisų. Ir todėl aš galvoju, kad nu, priešingų atveju reikėtų atskirai balsuoti dėl tų pakeitimų. Šešta tema yra migracinė ir saugumo rizika. Aš asmeniškai ir politiškai mąstyčiau, kad tikrai nėra priežasties įvardinti šią dimensiją, kadangi jau ir taip yra pakankamai įvairių saugiklių. Ir man atrodo, turėsime balsuoti atskirai dėl tų pakeitimų, jeigu jūs negalėsite pritarti mano pasiūlymui išbraukti mm, tą, tą migracijos ir saugumo riziką, jeigu jūs negalėsite pritarti mano siūlomam kompromisui. Uh, Aš manau, kad ir, ir ponios Valero, ir ponios Veržet būtų tokia pati linija. Dabar 25 e, straipsnio sąsojo su redmisija, pagrindinio, man atrodo, pranešimo momento, daug frakcijų galvoja, kad vizų politika turėtų būti naudojamas skatinti bendarbiavimą trečiųjų valstybių readmisijos rytyje. Na, jūs žinote, kad aš labai tvirtai prieštaravau tokiai logikai nes aš nematau priežasčių, kodėl reikėtų tokią sąsąją daryti. Aš, aš, aš ne, neturiu jokios ir empirinių duomenų, kurie pagrystų e, tokį poreikį. Per daugybę susitikimų, kurių jau buvo šiu, šiuo klausimu, įvertinant įvairius pakeitimus, kurie pateikti šio klausimu, man atrodo visiškai aišku, kad uh, jeigu būtų tokia sąsaja, tai reikėtų kažkokio kompromiso siekti. Ir dabar mes tą kompromisą bandom suformuoti, kad tikrai būtų pusiausvra, kiek įmanoma pasiekta. Čia vėlgi pono Deperė pasiūlymas būtų. Būtų tokia sistema, kur būtų viena vertus įvertinamos įvairios pozityvas paskatos toms valstybėms, kurios pageidautų bendradarbiauti redmisijos rytyje. Uh, kad būtų ne vien tik tai neigiami padariniai, bet e, būtų tokie pusiausvyrą, balansas ir, ir, ir pozityvių paskatų ir, ir ta, ta, ta, ta sąsaja su redmisija būtų, aišku, galima bazė, kurios pagrindų būtų galima formuoti kompromisą. Ir galiausiai aš dar minėti e, humanitarinę vizų dimenciją, šio klausimo humanitarinę pusę. Žinote, kad man buvo labai svarbu atsisakyti humanitarnių vizų įtraukimo į šį paketą, vizų kodeksą, bet tai buvo padaryta, tai man atrodo tai neįmanoma dėl to, kad yra opozicija taryboje e, šio klausimu. Komisija ir kai kurios frakcijos parlamente mes nusprendėme, kad vienintelis kelias judėti į priekį, stengtis prasumti tą klausimą per teisėkūrinį savos iniciatyvos pranešimą dėl ES humanitarnių vizų. Ir būtent apie tai aš ir kalbėsiu, apie savos iniciatyvos pranešimą dėl humanitarnių vizų po to, kai pakalbėsime apie vizų kodeksą humanitarnės vizos buvo išimtos iš vidų kodekso ir dabar dėl jų dirbama paraleliai, tai yra per savo iniciatyvos pranešimą. Labai tikiuosi, kad lybė galės balsuoti gruožio trečią dieną visų pirma ir kad po to plenarnėje sesijoje šis, lausim, šis aktualus klausimas bus irgi laiku patvirtintas ir tuomet turėsime dar pakankamai laiko šioje Europos parlamento kadencijoje iki kalėdų atostogų užbaigti tą darbą, bent jau taip norėčiau, arba bent jau iki pačios kadencijos pabaigos. Optimalu tai būtų, kad aš galvoju, kad vizų politika turi būti panaudota tam, kad mes dar kartą įtvirtintumėm savo mm, ryštą laiky, plėtoti savo įvaizdį visame pasaulyje per tarptautinius veiksmus, per tą reputaciją savo, per Ir todėl aš galvoju, kad reikia tikrai tų pakeitimų ir ponė Valero, ponė Veržet, pat, to, tos pačios linijos laikosi. Aš manau, kad kai kurios iš mūsų idėjų galėtų būti išlaikytos. Jeigu nesulauksime pakankamai palaikymo kompromisu šio klausimu, dėje dėl tų pakeitimų reikės balsuoti atskirai. Visgi labai tikiuosi, kad komiteto dauguma supras, kad mes privalome uh, tą vizų politikos humanitarnę dimenciją išsaugoti ir pritarti savos iniciatyvos pranešimui dėl humanitarnių vizų. E, mes e, vėliau kalbėsime dėl humanitarnių vizų pranešimo. Dabar norėčiau išklausyti šešėlinių pranešėjų nuomonės. Becker, prašau visų pirma. Dėkuoju, pirmininkė. gerbiamas pranešėjau. Manau, kad iš ties e, labai gerai, kad rengiamas pranešimas dėl vizų kodekso peržiūros ir kad mes balsuotume į, dėl jo prieš kalėdų atostogas. Norėčiau pranešėjai padėkoti už visas pastangas kitiems šešėlėms pranešėjams. E, dėkoju už tai, kad e, ieškome kompromisų. Šiandieną užsitikrinome puikų bendradarbiavimą su trečiosiam šalimis, bent jau to norime. E, turiu galvoje verslininkus, menininkus, sportininkus, turistus. Ir norime, kad jiems žmonėms būtų lengviau atvykti į Europos Sąjungą. Reikėtų paprastesnės tvarkos išduodant vizas tam užtikrinti. Nu, tuo pačiu reikėtų uh, numatyti tam tikrų uh, nuostatų dėl vizų, kai uh, kalba eina apie garažinimus, readmisiją. Ir mums tai yra labai svarbu. Mes norime konstruktyvių santykių su trečiosiamis šalimis. Tokiu būdu turėtų būti lengviau tų šalių piliečiams gauti vizas, bet jeigu sistema neveiks, tai turi būti tam tikros pasiekmes. Negalima vieno taikyti be kito. Dabartinėme pranešime matome tam tikrą turinį, kuriam negaliu pritarti. Pavyzdžiui, tai yra vizų taikymas tam tikros kategorijos darbuotojams ir, pavyzdžiui, šeimų nariams tai būtų nepriimtina. Dėl sveikatos apsaugos e, kelionės, kelionių metu mes norime lankstumo daugiau, norime kad būtų galima tartis dėl kompromisų. Mokesčiai už vizas. Mums tai labai aišku. Reikėtų atsižvelgti į infliacijos lygį, kol kas taip nėra. Ir pusė e, ka, pusė kainų nebus padengta pagal tą, kainos pagal tą pasiūlymą. Ir mūsų vizos yra, lyginant su tarp, tarptautiniu mastu, yra gana pigios. Ir jeigu žmogus negali įpirkti e, vizos, tai Mm, jis labai ir Europoje nedaug kur e, nukeliaus, nes e, yra gana aukštas pragyvenimo lygis. NVO e, narių jaunesnių negu 30 metų, jų neįtraukimas. Ir mes nepritarėme tokiam pasiūlymui. Tai reiškia, kad be, bet koks trečiosios šalies pilietis iškart taps kokios nors nevyriausybės organizacijos narys. Uh, migracijos ir saugumo aspektų išbraukimas iš pranešimo. Mes nepritarėme tam. Manau, kad pranešėjas e, galvoja apie vardinį balsavimą. Dėl tų aspektų reikia, tada bus aišku, kas ką galvoja ir kas ignoruoja svarbės piliečiams temas. Taip pat sienų uždėjimas prie išorės sienų kelia problemų tai mums, nes mes matome, kad tai gali kelti rimtų saugumo problemų. Nes taip pat negalime išreikšti patarimo dėl daugelio aspektų, tačiau jeigu bus aiškiai suformuoluoti kompromisai, tai mes būsime patenkinti tuo, dar šiek tiek laiko turime. Ir galiu pasakyti, jog E, tada pritarsi, pritarsiu APP e vardu pranešimui. E, pone Stevens, žodis jums. Labai ačiū, pirmininkė, ponės ir ponai. Kaip ir kolega, kad e, kreipėsi į pranešėjų ir šešėjus pranešėjus, aš tą patį norėčiau padaryti, pas, padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Mums pavyko daug ką pasiekti. Labai svarbu prisiminti e, turizmo pramonę, jeigu mes norime paskatinti žmonės vykti į Europos Sąjungą, turėtume imtis priemonių. Vienoda vizų procedūra išdavimo būtų tai naudinga, pažiūrėjau, verslininkams, muzikantams, muzikantams aktoriams labai gerai tiem žmonėms būtų turėti galimybę greitai gauti vizą. Bet kaip ir APP, e mano frakcija norėtų e, kai ką pakomentuoti. Mes norėtume, kad būtų laikomasi, ieškoma ryšio didesnio su originaliu komisijos pasiūlymu. Mums tinka kai kurie pakeitimai, bet ne visi, pavyzdžiui, dėl sportininkų ir kultūros sektoriaus darbuotojų, taugai dainininkai. Jiems turėtų būti taikomi tokie pat vizų reikalavimai kaip ir visiems kitiems. Mūsų nuomonė tai yra svarbu. E, kelionių medicinos draudimas. Mes nepritarėme tam, kad būtų panaikintas. Jisai, jeigu kas nors susirga, tai reiškia ir tam tikras finansinės išlaidas. Draudimo fondai neturėtų mokėti už tai, nebent žmonės bus tikrai deramai apsidraudę. E, tokiu atveju taip, jos turės padengti išlaidas. kiek turėtų kainuoti vizos. Mes e, pritarėme tam, kad vizos būtų brangesnės, kad būtų galima padengti visas išlaidas iš tų mokesčių. Taip pat mes turėtume numatyti ir išimčių, pavyzdžiui, nepilnamečiams būtų galima sumažinti kainas vizų jiems. Išorės paslaugų teikimas Nemanau, kad mes turėtume subsidijuoti tokį išorinį paslaugų teikimą. Jeigu kažkas nori teikti papildomas e, paslaugas, tai turėtų užtikrinti pajamas savo ir ryšys tarp vizų režimo supaprastinimo ir gražinimų sustarimo. Žinau, kad jūs, kaip pranešėjas, ne e, palaikote idėjos e, užtikrinti tokią sąsąją, bet mūsų manimu ji yra svarbi. Jeigu e, šalis nori naudotis e, visų supaprastinimo sistema, ji taip pat turėtų siekti e, prisidėti sudarydama gražinimo sutartį. Tai yra susiję dalykai nes reikia vengti situacijų, kai trečios šalis visiškai nebendradarbiaus gražinimų srityje. Man atrodo, kad loginis ryšys tikrai turėtų būti. Dėl humanitarnių vizų manau, kad jūs žinote, kokia yra mano nuomonė, taip, tai kitas klausimas, bet jie yra susiję. Aš norėčiau pasakyti, kad tokia viza nesukurtų jokios e, papildomos vertės. Valstybės narės jau turi sistemas, pagal kurias išduodamos nacionalinės humanitarnės vizos. Ir nemanau, kad būtų protinga dabar e, kištis į valstybių narių reikalus. Gal geriau ES neturėtų žengti į šią sritį ir viską palikti reikėtų valstybės narėms. Būtent valstybės narės turėtų turėti galimybę spręsti, kas atvyksta jų teritoriją ir kas ne. Ir mes tokiu būdu turime E, siekti atsisakyti ryšių tarp vizų kodekso ir humanitarnės vizos. Jūs žinote, kokia yra mūsų nuomonė, taigi nereikėtų man kartoti e, jų tiek, norėjau pasakyti. Dabar ponas Dupri. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už darbą Jūsų Žinau, kad jums buvo gana sudėtinga baigti renkti šį klausimą, nes jūs norėjote, kad į vizų kodeksą būtų įrašytos humanitarės vizos ir ne, e, nepavyko to ir dabar turime paraleliai žiūrėti į vizų kodeksą ir, ir taip pat jūsų pranešimą dėl humanitarnių vizų. Uh, E, matau, kad jūs e, sutikote su daugeliu mūsų pakeitimų, labai už tai jums dėkoju. Ir taip pat e, mūsų pakeitimai gali tapti, kaip sakėte, pagrindu kitiems kompromisams, kuriems galbūt pritars kitos frakcijos, bet aš nesupratau, norėčiau dar ta, į tam tikrus dalykus sureaguoti, reaguojant tai, ką jūs pasakėte pradžioje. Pirmiausia, visi vizų prašytojai turėtų turėti galimybę e, valstybių narių konsulatuose, kreiptis į konsulatus, mes tam neprieštaraujame, bet ir norime, kad tokia galimybė ir toliau išliktų. Aš taip pat negirdėjau, kad jūs būtumėte sakęs, kad jūs sakote, kad dev, likus devyniems e, mėnesiams E, galima būtų pateikti e, vizą. Dėl ko? Todėl, kad dažniausiai atvykstama lėktuvais ir kainos bilietų labai uh, skirtingos, kuo anksčiau per kitų bilietai pigesni ir mes norime paskatinti turizmą įvažiuojami ES, taigi mes turėtume numatyti uh, tokį ilgesnį terminą, per kurį galiotų viza. Dėl kainų vizų mes pritarėme tam, kad būtų padidinta suma, kaip kad siūlo komisija, bet mes taip pat e, prašome pakoreguoti tris dalykus. Pirmiausia, jeigu e, jau yra žmogaus, kuris prašo vizos biometriniai duomenys, e, tada būtų galima sumažinti kainą, nes tokiu būdu sąnaudos sumažėja labai stipriai. Kitas dalykas, vaikams nuo 6 iki 18 metų turėtų būti pigesnis ir taip pat piliečio ES šeimos nariai pagal 2004 e, metų 38 e, direktyvą numato. Joje direktyva aiškiai pasakyta, kad vizos turėtų būti e, pigesnės še... ES piliečių šeimų nariams. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad E, tik kaip kartuosiu, kad jeigu vizų informacijos sistemo yra duomenys biometriniai pareiškėjų, tai kaina turėtų būti mažesnė. Mes e, matome, kad mes pritarėme ryšiui tarp e, vizų kodekso ir admisijos susitarimų. Mes neturėtume taip pat bausti uh, piliečių ir bausti vadovus valstybių, kurios, kurie nesutinka e, daryti sąsajų tarp vizų ir readmisijos. Dar vienas dalykas, jūs nepaminėjote dar vieno dalyko. Praėjus metams po reglamento įsigaliojimo komisija turėtų e, bū, pateikti pra, ataskaitą apie tai, kaip e, skaitmeninės vizos yra dėgiamos ir kaip atsisakoma yra įklyjų. Ir um, būtų e, labai e, gerai, kad komisija kuri yra modernizmo variklis, atitiktų šio, šio laiko reikalavimus ir kad įvertintų padėtį tai tiek ir mes e, sieksime dirbti toliau, kad būtų galima išjudinti iš mirties taško šiuos du klausimus. Pone Veržijat, dėkoju, ponas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti e, mūsų tarpusavę bendradarbiavimą. Manau, kad mums pavyks uh, uh, susitarti, mes turėtume nepamiršti žmonių, kurie turi svajonių ir tų, kuriems rūpi piliečių saugumas. Aš jau daugybę metų dirbu uh, E, vizų srityje ir matau tam tikrus pokyčius po pirmosios pirmiausiai vykusios e, vizų kodekso reformos. Mes turime gerbti ir vienus ir kitus, gerbti vienų ir kitų poziciją. Mano frakcijai vizų politika yra ES įvaizdžio pasaulyje dalis. Ir mes šią politiką uh, suteikėme tam tikrus elementus, pagal kuriuos norėtume patraukti žmonės atvykti į ES teritoriją. Ir tai yra susijęs su teisė į judumą. E, buvo jau minėti sportininkai, menininkai, studentai, nevyriausybinio organizacijų atstovai ir taip pat reikėtų nepamiršti to, kad neturėtume e, bausti žmonių ar būti nepalankus, neturėtume žmonėms, kurie neturi daug finansinių išteklių, neturėtume jiems užkirsti kelio atvykti ES. Ir taip pat e, jauniems žmonėms iki 18 metų nereikėtų taikyti vizų reikalavimų. Aš taip pat manau, kad reikėtų mažinti kainą, e, reaguoju tai, ką sakė kolega Dupre. Vis ir yra visa eilė elementų ir egzistuoja įvairios kategorijos. Manau, kad mes sugebėsime susitarti dėl šio klausimo. Aš tikriausiai nieks nenusteps apgailės tau dėl to, kad mes atsisakėme įrašyti humanitarnės vizas į šią sritį. Apie jas vėliau kalbėsime, bet manau, kad dėl humanitarnės apsaugos suteikimo, nes tai labai aktualu vizų kontekste, apmaudu, kad nepri, nesutinkama su šia galimybė. Aš e, norėčiau, kad humanitarnis aspektas e, išliktų. Taip pat e, kolegos sakė, prieš mane kalbė, kad mes prieš tai, kad būtų finansuojami tarpininkai išoriniai paslaugų teikėjai, nes matome ir sukčiavimo pažeidinėjimo atvejų. Ir tokie e, pažeidimai turėtų būti ribojami kaip įmanoma. Aš pritariu ponui Dupre e, dėl to, kad mes neturėtume užkirsti kelio e, galimybei kreiptis į diplomatinės tarnybas, į konsulatus tai yra paslaugų teikėjai. Ir mes taip pat pasisakome už tai, kad paslaugų teikėjų e, kainos būtų mažnimos ir taip pat e, tiems, kuriems buvo neišduotos visos, reikėtų gražinti lėšas, nes kai kuriuose šalyse tos sumos yra didelės ir, e, pavyzdžiui, žmonės beveik neturi šansų gauti vizos. Ir e, vizų politika neturėtų būti kažkokia e, pasipelnimo politika. Mes e, norime, kad šeimų nariams tam tikrais atvejais nereikėtų vizų. Pirmiausia, jeigu tie asmenys e, lydi vaikus, pavyzdžiui, į sportinius kultūrinius renginius. Aš nežinau, kodėl niekas nenori numatyti išlygos šeimų nariams tokiais atvejais. E, manau, tai yra tikrai būtų teigiamas dalykas. Ir dabar dėl readmisijos e, jūs žinote, kad mūsų frakcija pasako žydumo ir readmisijos e, sąsajas, susijimą Ponas Diuperė pateikė gana e, neblogą pasiūlymą ir mums, kas kelia labai didelį surūpnimą, trečiųjų šalių piliečiai gali savo vyriausybių įkaitais tapti. E, jie neturės galimybių gauti vizų dėl savo e, vadovų kalties. Aš galvoju pirmiausiai apie šalis, kur humanitarinė situacija yra sudėtinga, kur gali būti humanitariniais tikslais prašoma vizų ir yra pavojus, kad e, tam tikrose valstybėse, kur yra mm, gniaužiama žmogaus teisė, žmonės nebeturės e, galimybės e, kreiptis dėl vizų. Tai tiek ir aš tikiuosi, kad mums pavyks dirbti kartu ir rasti susitarimą bent jau dėl e, tam tikrų pasiūlymų, dėl kompromisų, galbūt ne dėl visų, bet jau bent dėl tam tikros skaičiaus. Ačiū, ponė Vežėt. Ačiū visiems, ačiū už pastabas. Ir akivaizdu, kad aš kaip pranešėjas stengiausi padaryti, ką galiu, prašiau jūsų siekti kompromisu. Ne vieną kartą esu sakęs su skausmu balse, kad baigėsi mūsų įgaliojimai ir man labai kelia nerima galutinis produktas galutiniai veiksmai Libe komiteto. E, taigi tas paskutinis tekstas turi būti pagerintas. Mes turim reaguoti į piliečių nuogastavimus. Todėl prašau e, dar kartelį bendradarbiauti su manim ir pakalbėti apie įmanomus kompromisus. Visi kartu e, siekiame bendro teksto. Šį trečiadienį yra suplat, suplatnuotas techninis posėdis 12 val. ir to posėdžio metu stengsimės parengti galutinius kompromisus, kadangi laikas mus labai spaudžia, visi esam be galo užimti, Libė komitetas dirba labai sunkiai, mums reikia mm, apibendrinti mm, pakeitimus, e, reikia e, sudėlioti pakeitimus į blokus į kai kurias jūsų išsakytas pastabas jau yra atsižvelgta rengiant pakeitimus. E, pra, pavyzdžiui, e, kalbant apie tai, kad nereikėtų e, tarpininkams suteikti teisės išdavinėti vizas, o tik tai konsulatams ir ambasadoms. Apie komisiją jau vertina tokį pasiūlymą jau galime pasimokyti iš savo patirties. Kitos pastabos, kurias išsakė Dupre, į tai jau yra atsižvelgta ir galiausiai dėl galimybės sumažinti mokestį e, tiems, kurie naudojasi tą sistemą. Rengiame paskutinius kompromisus, bet dar kartelį prašau bendradarbiauti, kad galėtume pagerinti tekstą, kad galėtume priimti sprendimus e, dirbant šiam parlamentui. Jau visiškai artėjame prie pabaigos, posėdžio, bet dar noriu pasakyti keletą žodžių dėl humanitarinių vizų, kurios, kaip, už kurias, kaip žinia, pasisakau. Situacija jums visiems yra aiški ir žinoma. Pirmininkų suiga pateikė pasiūlymą ir suteikė lybei tai galimybę renkti naują pranešimą, dėl kurio bus balsuojama gruodžio plenarinėje sesijoje. Nes mes e, čia kalbam apie, apie žmonių gyvybės. Nariai. Okay. E, žinote, kad per paskutinį balsavimą nariai ištraukė korteles ir uh, dabar kokios yra galimybės patvirtinti pranešimą per skubę procedūrą. Tikslas, kaip aš sakiau, būtų balsuoti dar kartą e, gruodį plenarnėje sesijoje ir jau dabar e, prieš posėdį jums išdalintos datos. Ta pati komanda ties, tie patys šešėliniai pranešėjai ir pat, tas pats pranešėjas tai yra aš, yra Libė koordinatorių paskirti toliau dirbti trumpiausias įmanomas terminas pakeitimams numatytas. Tai yra labiau e, formalumas. Politinio sutarimo neturėtume pradėti kvestionuoti ir neturėtume e, iš naujo pradėti nagrinėti e, problemų, klausimų. Reikia laikytis teksto suderinto tokiu būdu. Mes galėtume balsuoti dėl teksto trečią gruodžio, o per plenarinį posėdį Strasbūre, balsuosime gruodžio mėnesį ir siekime, kad antradienį arba trečiadienį būtų balsuojama dėl šios svarbus klausimų. Man atrodo, kad tai yra protingiausias dalykas, nes pirmadienį, pavyzdžiui, žmonės dar bus kai kurie tik pakeliui, o ketvirtadienį jau važiuos namo. Taigi antradienį arba trečiadienį reikia numatyti tikrai gerą laiką balsavimui ir mes taip pat turime užtikrinti, kad e, kaip galima daugiau balsuotų už šį pranešimą. Noriu priminti Jums, kad mums reikia kvalifikuotos daugumos tam, kad būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp e, atskirų dokumentų, atskirų pranešimų. Aš norėčiau paprašyti Jūsų paramos, pritarimo noriu uh, prašyti pritarti tam, kad toks patekstas lygiai būtų pateiktas, kaip buvo uh, lapkričio mėnesį pateiktas. Tas pats tekstas uh, skirtingų frakcijų buvo patvirtintas ir balsuotume dėl jo gruodžio mėnesį, dėl nuoseklumo paprasčiausiai. Ir mes tokiu būdu Europos piliečiams, visuomeniai, kurie stebi mūsų ir kurie laukia veiksmų iš mūsų, siūstume tinkamą signalą. Aš noriu paprašyti jūsų bendradarbiavimo tam, kad taip galėtume dirbti. Mes Libe komitete gruodžio 3 balsuosime, o per plenarinę sesiją 12, 11 arba 12. E, taigi labai prašau jūsų pritarimo, ponė Gomeš. Keliate ranką. To... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai jums pritariu ir jūs remiu. Aš taip pat apeliuoju į kolegas ir skatinu juos e, laikytis tokios tvarkos, kokią jūs pasiūlėte. Aš tikrai jaučiuosi labai blogai e, dėl to, kas įvyko per pastarąją plenarinę sesiją. Pranešimas yra parengtas ir tikiuosi, kad įvyko kažkoks nesusipratimas, uh, o ne kažkokia politinė pozicija, politinis manifestas. Ponas Beke, e, man buvo pranešta, kad vertėjai baigs darbą 18.30, tai prašyčiau pasisakyti trumpai. Aš e, labai džiaugiuosi, kad e, šis klausimas buvo iškeltas dar kartą dėl plenarinės sesijos. E, buvo dėl ankstesnio dosije buvo balsuota, o dėl humanitarnės vizos nebuvo nubalsuota. Tas pats uh, uh, skaičius EPP dalyvavo tiek pat EPP, tiek, tiek pat socialdemokratų. Aldės buvo dauguma. Taigi uh, nereikia kurt kažkokių keistų istorijų apie uh, politinės e, frakcijas ir taip toliau. Aš tik noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, šiuo metu kai kurie aspektai nėra aiškiai nurodyti. E, mes, brangus pranešėjų, dar kartą sakom, kad reikia kompromisų, reikia išaiškinimo. Ponas Dupre uh, E, pateikia kompromisus, bet jie nėra pakankamai aiškus, e, neaiškus ambasadų ir konsulatų vaidmuo ir dar kiti aspektai nėra pakankamai aiškiai apibriežti. Taigi tos humanitarnės vizos ir šitas klausimas uh, E, nepriimtinas man ir kai kuriems kolegoms. Aš norėčiau, kad e, klausimui būtų pritarta e, didesnė balsų dauguma, bet bijau, kad gali įvykti panaši situacija. Mes dar turim laiko kompromisui, gal mes pasieksim to kompromiso, gal kartu padirbėsim ir viskas bus gerai. Pane Ležat, ar jūs taip pat norite pasakyti? Suprama, noriu pasakyti, kad, na, e, žinote, dėl tokio balsavimo svarbos normalu, kad būtų įmanoma pasitikrinti, kas įvyko, kad tikrai neliktų jokių abejonių dėl daugumos. Uh, kuri turėtų paremti tekstą. Aš noriu priminti, kad tai yra kvalifikuota dauguma, kaip jūs sakėte, kvalifikuota dauguma Europos parlamento narių. Tai reiškia, kad kartelė pakankamai aukšta. 384 mm, balsai už, 319 prieš buvo. Tai man atrodo, tas sutarimas mm, dėl pirmininkų pirmininkavimo, kad, kad būtų pateiktas tas, tas pats tekstas paspartinta procedūra, sugebėjome užsitikrinti tokį sprendimą, taigi labai svarbu ne, ne, netverti vėl e, tos pandoros dėžės. Ir yra kompromisas, yra tekstas vėl ir, ir man atrodo, tiesiog dėl to turi vykti naujos diskusijos ir išsispręs viskas. Just, just, just Ačiū baigiamasis žodis. Matėt, kas nutiko. Uh, 26 e, balsų pritrūko iki kvalifikuotos daugumos. Ir aš manau, kad e, ta žinutė yra tokia. E, labai svarbu nubalsuoti dėl šio klausimo ir pasiūsti žmonėms žinutę, kad šis parlamentas sugeba imtis veiksmų. Mums tikrai reikia uh, kvalifikuotos daugumos šiame parlamente. Buvo siūloma e, vėl tęsti ilgas dėrybas, tos dėrybos jau vyko ilgai, jau buvo e, pateikta raštų pranešimų buvo siekiama kompromisu. Taigi aš labai prašau pasiūsti tą žinutę savo politiniam frakcijom, kad galėtume užtikrinti, kad gruodžio mėnesį dėl šio klausimo bus nubalsuota. Būtų labai negerai, jeigu mums nepavyktų nubalsuoti. Taigi prašau jūsų dar kartelį paraginti savo frakcijas. Ačiū. Ir jau baigiame savo popiečio sesiją. Rytoj Libė komitetas tęs darbą 9 ryto. Gero vakaro.